ponios, gerbiami kolegos, gerbiami nariai, prašom susėsti, prašom sėstis ir prašyčiau laikytis tylos, kad galėtume pradėti darbą. Mūsų komitetas e, rengiamas kartu su nacionaliniais parlamentais ir pirmiausia, norėčiau kuo nuoširdžiausiai ir šilčiausiai pasveikinti jūs visus nacionalinių parlamentų atstovus atvykusius į tarp parlamentinį komiteto posėdį. Mums garbė ir malonumas didelis, kad galime e, dirbti kartu bendroje sesijoje Europos parlamente. Norėčiau jums pristatyti šio tarp parlamentinio komiteto posėdžio e, detalės. E, pirmiausia, e, tarsiu keletą pasveikinimo žodžių ir pradėsiu pasakydamas, kad 2009 metais gruodžio 1 vėliausiai įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ji jau veikia ir sutartis baigė ilgai trukusias diskusijas visoje Europoje, valstybėse narėse. Tos diskusijos truko gal dešimt metų. Tačiau diskusijų pabaiga nėra tikra pabaiga, tai yra naujos skyriaus pradžia. Tikrai nauja pradžia Europos e, procesui, nes pradėjo veikti naujos žaidimo taisyklės. Mažiau kaip prieš vienerius metus e, Lisabono sutartis, į kurią įeina ir pagrindinių laisvių hartija, įsigaliojo ir sutartis bei hartija gana smarkiai pakeitė ES teisės e, sistemą laisvės saugumo ir teisingumo srityje, veikimo struktūrą pakeitė. Ir dabar numatomi visai nauji veiksmai, naujos kompetencijos, jurisdikcija ES. Ir Europos parlamentui taip pat. Pirmą kartą aiškiai yra pasakyta, kad Europos idėja, projektas, Europos procesas yra ne tik bendroji rinka ar valiuta, bet ir pilietybė. Piliečiai tampa centrinė dalimi, esme Europos projekte E, demokratiniai principai turi būti atitinkamai sustiprinti ir ES politika. Tai ypač tampa svarbu laisvės saugumo ir teisingumo srityse. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, e, atsiranda poreikis sukurti naują bendradarbiavimo sistemą, nulatinio bendradarbiavimo sistemą tarp nacionalinių ir Europos parlamento. Europos parlamentas dabar yra e, labai svarbus e, teisės aktų prieimės tokiuose srityse kaip e, teisminėme bendradarbiavime bei policijos bendradarbiavime baudžiamosiose bylose šiuose srityse. Ir mes vaidinsime nepaprastai svarbų vaidmenį ir kartu su mumis valstybių narių nacionaliniai parlamentai vaidins labai svarbu vaidmenį pagal 12 sutarties straipsnį. Noriu dabar pacituoti. Nacionaliniai parlamentai aktyviai prisideda prie sąjungos funkcionavimo dalyvaudami pagal Laisvės saugumo ir teisingumo e, sistemą vertinimo mechanizme ir ES politikos e, įvairių priemonių įgyvendinime pagal 70 e, e, sutarties straipsnį. E, taip pat stebi, kaip veikia Eolo, Europolas, Eurojustas ir veikia pagal 88 ir 85 sutarties straipsnius. Mes dabar susitikėme sutinkame pagal e, procesą, pagal sistemą. E, ir procesą, kurį pradėjo e, valstybių narių parlamentų pirmininkai savo konferencijoje Stokholme šių metų gegužę. Ir parlamentų pirmininkai gegužę paprašė Belgiją kaip pirmininkausiančią tuo metu valstybę ištyrinėti pasiūlymą, išnagrinėti pasiūlymą, renkti nuolatinius komitetų posėdžius, tų komitetų, kurie užsijima Europos reikalais, užsienio reikalų, Europos reikalų, taip pat laisvės teisingumo srityje ir gynybos srityje dirbančių komiteto posėdžius. Ir buvo paprašyta padar, išvadas pateikti e, parlamentų pirmininkų konferencijai, kuri vyks Briuselėje kitų metų gegužė. Ir e, kadangi parlamentų pirmininkai suteikė tokį mandatą, mes taip pat atsižvelgdami tai e, dirbame. Aš esu Libe komiteto pirmininkas. E, mūsų komitetas užsima labai svarbiais reikalais susijusiais su laisvė, saugumu, teisingumu. Ir mes labai gerai suprantame, kokios tenka mums pareigos atsakomybė mūsų piliečiams ir kaip svarbu užtikrinti, kad žmonės būtų apsaugoti vadovaujantis ES teisės aktais. E, labai svarbi yra laisvės teisingumo ir saugumo erdvė ir priemonės priimamas šiose, šiose sityse. Mums taip pat labai svarbu užtikrinti esminius nacionalinių teisės sistemų elementus. Taip pat labai svarbu nepamiršti subsidiarumo ir proporcingumo principų. Jų reikia laikytis visiškai įtraukiant nacionalinių parlamentų atstovus. Taip pat e, galima tą patį pasakyti apie laisvės saugumo ir teisingumo erdvės priemonių įgyvendinimą. Visiškai neatsitiktinai pastaraisiais metais e, Šengeno informacinė sistema arba SIS ir kitos agentūros, taip pat Eurodac ar vizų informacijos sistema buvo įkurtos. Tokiu būdu buvo įdėktos bendros priemonės e, bendroje erdvėje, kurios leidžia valstybių narių administracijoms, administracijoms bendradarbiauti. O Europos parlamentas, priimdamas savo rekomendacijas dėl Stokholmo programos 2009 metų lapkričio mėnesį ypač pabrėžė demokratijos atskaitomybės ir atsakomybės svarbą laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Ir paprašė, kad komisija iki 2010 rugsėjo pateiktų naujus pasiūlymus tose srityse, kurias reglamentuoja sutarties 70 straipsnis ir konkrečiai laisvės saugumo teisingumo srityje. Praėjus metams nuo įsigaliojimo komisija, nuo sutarties įsigaliojimo komisija dar neįgyvendino to Europos parlamento prašymo. Tačiau mes pradėjome parlamentinę diskusiją dėl Europolo peržiūros. Todėl komisija ketina pateikti savo teisėkuros pasiūlymą iki 2013 metų. O tai reiškia, kad dabartinė e, teisinė situacija, kuri remiasi Nico sutarties nuostatomis, išliks iki to laiko. Taigi, kai komisija, jeigu komisija pateiks savo pasiūlymus tik tai 2013 metais, tai e, parlamentui bus labai sunku pateikti savo kontrapasiūlymus per vienus metus. Kitaip sakant, mes negalėsime pasinaudoti tais terminais, kurie numatyti 36, 36 Lisabono sutarties protokole. Todėl šiame sustikime mes kaip tik ir bandysime įvertinti susidariusią padėtį. Mes taip pat manome, kad yra racionalu įvertinti tai, kad Eurojusto ir Europolo įvertinimas turėtų būti užbaigtas iki kitų metų vidurio. Tuo tarpu Kol to neįvyks, negalėsime laikyti, kad e, Lisabono sutartis tikrai galioja. Antra vertus, jinai veikia ir turime ieškoti pragmatinių sprendimų, kurie suteiktų Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams galimybių veikti ir e, pradėti tam tikrą neformalų uh, bendradarbiavimo procesą, kur galėtų dirbti nacionalinių ir Europos parlamento atitinkamų komitetų pirmininkai ir pranešėjai, dirbantis laisvės saugumo ir teisingumo srityse. Tas pats, ta pati logika turėtų būti taikoma ir agentūroms, kurios nėra sutartyje paminėtos, bet kurios yra įkurtos, tokioms kaip e, Europos pabėgėlių paramos institucija ir Frontexas. Na ir pagaliau nacionaliniai parlamentai turėtų atidžiai stebėti jų veiklą. Kitaip sakant, turi būti ir pradėti funkcionuoti tam tikri stebėsnos tinklai, kurie apjungtų nacionalinius parlamentus, trečiasias šalis ir nevyriausybinės organizacijas. Todėl šiame seminare mes nustatome keletą tokių svarbiausių elementų. Ketiname kalbėti apie Schengeno sistemą, kuri yra viena iš svarbesnių ES sudėtinių dalių. Ir atsižvelgiant į šias pastabas ir žinodami, kad mes dabar pradedame visiškai naują dinamiką, kuri turėtų tęstis visus penkis mūsų kadencijos metus – kad turime tą dinamiką išlaikyti mūsų darbo tvarkėse, mūsų darbo krūvyje. Ir kad turėsime ir toliau dirbti, ypatingai su agentūromis, kurios veikia laisvės saugumo ir teisingumo srityje. Čia turiu pareikšti, kad e, esame šitame kontekste labai patenkinti galėdami Europos parlamente susitikti su 27 nacionalinių parlamentų atstovais, kurie atstovauja bent jau 15 valstybių narių, kurie atvyko į šią, 18 valstybių narių, atsiprašau, kurie atvyko į šią sesiją. Na, dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kokelberg. Jis yra tarybos atstovas, pirmininkaujančios Belgijos atstovas, o paskui suteiksiu žodį ponui Debrover iš komisijos. Ponas Kökelberg dabar žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad papildau pirmininko pasisakymą pirmininkaujant Belgijai, esu Kozi pirmininkas, tai yra nuolatinis vidaus saugumo komitetas. Taigi norėčiau pirmiausia padėkoti Europos parlamentui ir šiam komitetui, pirmiausia jo vadovui, pirmininkui, kadangi man suteikė garbę ir malonumą pasisakyti šiandien šiame posėdėje. Dėkoju Europos parlamento nariams, taip pat nacionalinių parlamentų atstovams, kurie atvyko į Briuselį. Dėkoju, kad jūs domitės Europos bendradarbiavimo reikalais, laisvės, teisingumo ir saugumo erdvėje. Man ne tik garbė, bet ir pareiga kaip kozi vadovui informuoti Europos ir nacionalinių parlamentų narius apie šio komiteto darbą pareiga, kadangi tai yra susijęs su mūsų organizacijos e, veiklos įsteigimo tek, e, tekstais. Ir taip pat dėl to, kad mes norime padaryti teigiamą poveikį saugumui ir mūsų piliečių laisviai bei gerbuviui. Tai reiškia, kad mes turime veikti labai skaidriai parlamentarų atžvilgių. Lybė komiteto pirmininkas manęs paprašė šiek tiek pakalbėti apie tai, kaip mes veikiame, kaip vyksta e, koordinavimas mūsų veiklos su kitomis agentūromis. Pirmiausia, aš mm, norėčiau kalbėti konkrečiai apie mūsų kozi komitetą apie pagrindus veikimo, charakteristiką ir apie tai, kaip galvoja Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, kaip mes turėtume veikti, koks yra mūsų veiklos mastas. Kol kas jis nėra labai aiškus, kadangi tai yra labai nauja organizacija. E, taip pat trumpai pakalbėsiu apie mūsų programą iki trejeto e, valstybių pirmininkavimo pabaigos, tai yra kitų metų birželio pabaigos. Ir išdėstysiu Jums, e, kokie yra mūsų tikslai ne tik tai Belgijos kaip pirmininkaujančios valstybės, bet ir pirmininkausiančios valstybės Vengrijos. Taigi, pirmiausia, bendrai apie kozį ir apie teisinį mūsų veikimo pagrindą, šio nuolatinio vidaus saugumo komiteto veikimo pagrindą. E, Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė galvojo apie veikimo pagrindą, kai nustatė mūsų veiklos programą dabartiniams šešiems mėnesiams ir pirmininkausiančiai Vengrijai. Mes dirbame pagal 71 sutarties straipsnį ir Ten kalbama apie komiteto įsteigimą, e, o tikslas šio komiteto skatinti bendradarbiavimą vidaus saugumo srityje. E, kitas e, dokumentas yra Stokholmo programa, programa, tai yra esminis politinis dokumentas laisvės teisingumo ir saugumo srityje. Ir taip pat mes vadovausimės vidaus saugumo strategija, tai turėtų būti mūsų svarbiausia veiksmų sritis, misija. Ir naujausias teisinis pagrindas yra tarybos sprendimas šių metų 25 vasario dienos, tai yra labai naujas dokumentas, juo yra įkūriamas kozi komitetas ir apibrėžiamos svarbiausios užduotis šio komiteto, taip pat yra nustatyti ryšiai tarp e, Europos parlamento tarybos ir nacionalinių parlamentų. Dabar apie antrąjį straipsnį noriu pakalbėti šio sprendimo. Ten kalbama apie bendradarbiavimą ir operacinių veiksmų koordinavimą, kuriuos atlieka valstybių narių valdžios institucijos atsakingos už vidaus saugumą. Antrame straipsnėje yra pateikti bendrėjai apibrėžimai, bet reikia galvoti apie tarp disciplininį mūsų komiteto pobūdį ir kodėl e, e, komitete yra daug interesų. Mes turime pastebėti, kad komitete žmonės dirba ne tik susijęs su teismais, bet ir policija, e, žmonės užsiminantis visuomenės saugumu, pasienio policijos, muitinės atstovai. Mes veikiame įvairiuose sektoriuose ir šiame komitete atstovaujama įvairiems sektoriams. Trečiame straipsnėje sakoma, kad kozi komitetas turi užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą ir veiksmų derinimą pagal e, sutarties penktą ir trečią antrašnės dalis. Trečios straipsnio antroje dalyje kalbam apie tai, kad komitetas turi įvertinti bendrasias gairės, taip pat e, bendradarbiavimo operacinio veiksmingumą taip pat pastebėti, ar nėra kokiu nors trūkumu ir jeigu taip yra, pateikti rekomendacijas valdžios institucijoms tam, kad būtų galima pagerinti padėtį. E, toliau e, komitetas padeda tarybai e, kuri galintis priemonių pagal solidarumo nuostatą. Mes, mūsų komitetas nedalyvauja tiesioginėse operacijose, paprasčiausiai jas koordinuoja. Uh, kad dalyviai operacijų gali tarpusavės sąveikauti veiksmingiausių būdų. Mes taip pat nedalyvaujame rengiant teisės aktus. Teisės aktai rengiami ir įgyvendami kitų institucijų. Mes esame operacinė struktūra, kurios tikslas yra koordinuoti veiklą. Penktas straipsnis e, sako, kad jeigu reikia Eurojusto, Europolo, Frontexo, e, ir kitų institucijų atitinkamų atstovai yra kviečiami dalyvauti kozi posėdžiuose kaip stebėtojai. E, kitame straipsnėje sakoma, kad mes e, siekiame užtikrinti nuoseklumą tarp tų struktūrų veiksmų. Taigi vėl koordinavimo vaidmuo mums tenka užtikrinti kaip geresnį koordinavimą tarp tų minėtų agentūrų, apie tai kalbama penktame straipsnėje antroje dalyje. E, toliau šeštasis straipsnis, jame sakoma, kad nuolatinis komitetas, kitaip tariant, kozi, e, apie savo veiklą atsiskaito reguliariai tarybai. Ir taip pat sakoma, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai informuojami yra tarybos apie šio komiteto veiklą. E, Ir aš dar kartą noriu pasakyti, kad mums tikrai labai malonu, ne tik tai pareiga dirbti šioje srityje. Dar noriu pasakyti, kad Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, yra pateikusi kozi e, nariams e, programą e, šių metų birželio 25-ąją ir ji buvo vėliau patvirtinta. Ta programa parengta Vadovaujantis trimis mano minėtais tekstais, mes dirbame kartu su Vengrija, kuri perims pirmininkavimą, kad užtikrintume e, testinumą savo pasiūlytų veiksmų ir priemonių. E, programa e, numatoma mėnesiams ir metams į priekį, taigi ne tik tai mes, bet ir Vengrija ir kitos pirmininkaujančios valstybės dirbs Ir e, taip pat e, kozi delegacijos e, prisidės prie darbų formavimo. Mes jau buvome surengę savo posėdį pirmąjį kovo mėnesį. Buvo pateikta programa, kuri šiais metais rugsėjai ir patvirtinta. Mes vadovavomės keliais principais rengdami šią programą, išmokydamės iš praeitos patirties, iš to, kas, e, žiūrėdami tai, kas parašyta Lisabonos sutartyje. E, šiuo metu rengiame po vieną posėdį per mėnesį ir mūsų darbo principai yra tokie - nuoseklumas, testinumas. numas E, tęsėme jau Ispanijos e, pirmininkavusios veiksmus, taip pat siekėme sukurti papildomą vertę, mes galvojame, kaip įnešti savo įnašą, pavyzdžiui, pateikti rekomendacijas, nuomonės tam tikromis e, tikrais klausimais, kurių nagrinėja tuo metu kitos organizacijos. Mūsų požiūris taip pat yra in, užtikrinti integralumą arba holistišką požiūrį. Mes norime, kad visi e, saugumo komponentai būtų įtraukti, taigi tokiu būdu reikia užtikrinti integruotą veiklą. Mes taip pat sieksime tarpusavio pagalbos, kad būtų galima sukurti grandinę tam tikrą veiksmų. Mes norime laikytis realistiško, konkretaus požiūrio ir siekti konkrečių rezultatų. Aš dažnai tą kartoju tarptautiniuose susitikimuose kad tie susitikimai tarptautiniai būtų patikimi, kad turėtų autoritetą, jie turi siekti konkrečių rezultatų. Rengiama daugybės ataskaitų. Uh, bet aš tikiuosi, kad e, mes galiausiai galėsime įrodyti, kad dirbame, kad dirbame mano paminėtoms tarnyboms, taip pat ES piliečiams ir pasiekėme konkrečių rezultatų. Ir galiausiai mes iš tikrųjų tikime, kad mūsų darbas turės poveikio vidaus saugumui ES. Mes rengdami darbo savo programą, bendradarbiavome su visais partneriais, kurie veikia mm, šiuose minėtose srityse, kad užtikrintume skaidrumą. Ir taip pat atsižvelgėme į tai, ką nuveikė pirmininkavusi Ispanija. Ir taip pat raginame visas valstybės narės, komisiją, agentūras pateikti pasiūlymus, siūlyti klausimus, kurie e, jų nuomonė turi būti kozi komiteto darbo tvarkėje. Tokiu būdu mes galėsime atlikti koordinatoriaus vaidmenį ir užtikrinti papildomą vaidmenį. Mes sulaukėme 34 pasiūlymų, juos išnagrinėjome pagal mano minėtus principus ir uh, e, apsiribuojame 14 uh, e, klausimų arba temų, kaip sakiau, sutrumpinome sąrašą. Uh, kai kurie iš tų klausimų yra labai ambicingi, toli siekiantys. Ir vargu ar mes norėtume vienu metu nagrinėti 50 klausimų ar panašiai kadangi tiek aš, tiek kiti galvoja, jog yra geriau ne pernelyg plačiai neužsimoti. Mes e, galbūt galime pradėti daryti labai daug dalykų, bet ne visur pasiekti gerų rezultatų. Arba nieko nebepasiekti gerų rezultatų. Štai susikoncentravome ties 14 punktų. Ir vienas iš jų yra e, koordinavimas E, veiksmų tarp agentūrų. Kita tema - Europos politikos ciklo rengimas. E, labai sunku paaiškinti šį term, terminą, bet e, reikia pasakyti, kad tai yra susijęs su Harmony projektu. Ir Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, dirba ties šiuo klausimu. Mūsų tikslas yra uh, užtikrinti uh, tvirtus darbo metodus, net mokslinius darbo metodus ES lygmenyje, kai nagrinėjame grėsmės, kurios kyla ES saugumui. Ministrai turi nuspręsti dėl prioritetų. Uh, E, dėl prioritetų, kuriuos turi ES vidaus e, saugumo srityje. Jie gali priimti sprendimus, o mūsų e, užduotis yra galvoti apie darbo metodus, kurie leistų nustatyti grėsmės, o paskui jau ministrai galės nustatyti prioritetus ateinantiems mėnesiams ar metams. Mes čia neketiname kurti kažkokių priemonių, bet siekiame derinti egzistuojančias priemonės tam, kad jos leistų lengviau pasirinkti. Mes daug dėmesio skirsime kovai su organizuotu nusikalstamumu, žiūrėsime, kokią formą reiškiasi organizuotas nusikalstamumas ir galvosime, kaip su juo kovoti per ateinančius mėnesius ir metus. Na, mes iš tiesų teisime darbą kartu su komisija, kuri, kaip jūs žinote, ketina parengti komunikatą. Vėliau apie tai pakalbės e, mano kolega, nes komunikatas turi pasirodyti lapkričio mėnesį. Kozi komitetas e, gilinsis į komisijos parengtą komunikatą. Ir bandys įvertinti ir prisidėti prie numinėtos strategijos įgyvendinimo. Rytoj, tai yra spalio penktą dieną, bus organizuotas susitikimas su komisijos atstovais. Ir to susitikimo metu bus e, pristatytas tas e, komunikatas. Dar vienas pavyzdys e, iš mūsų darbo programos tai yra kova su rimtais organizuotais nusikaltimais. Manau, kad dauguma esančių čia delegacijų pritars man, pas, jeigu aš pasakysiu, kad kova su organizuotu nusikalstamumu rūpi visiems. Nemažai delegacijų jau yra pateikusios pasiūlymą atlikti išsamų tyrimą, kaip galima kaip įmanoma būtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir užkirstiem kelią, ne tik galvojant apie represinį aspektą ar nuobaudas kriminalinės, bet taip pat reikia siūloma pagalvoti apie alternatyvius būdus, pavyzdžiui, administracinius teisės aktus, kurie leistų uždaryti tam tikras įstaigas ar konfiskuoti tam tikras e, prekes. Taigi galvojame ne tik apie baudžiamąjį aspektą, kriminalinį aspektą. E, Ir mes dirbsime ties šiuo klausimu, taip pat pirmininkausianti Vengrija sieks e, skirti šiam klausimui labai daug dėmesio. Dabar grįžtu prie e, koordinavimo veiklos tarp agentūro. E, penktame straipsnėje tarybos dokumento, kurio įsteigiamas kozi kalbama apie tai, kad mes turime užtikrinti nuoseklumą tarp įvairių agentūrų veiksmų. E, tam, kad būtų galima užtikrinti, jog tos agentūros veiktų kaip galima veiksmingiau ir saveikautų kaip galima geriau. Mūsų komitetas ir pasižiūrėjo pirmiausia į koordinavimo klausimą, jis buvo iškart įtrauktas į mūsų pirmojo posėdžio darbo tvarkę, paskui vėliau tiek e, kovą, balandį, tiek birželį nagrinėjome šios klausimus. Ir mums tai bus prioritetas tiek Belgijai pirmininkaujančiai, tiek e, Vengrijai, kuri pirmininkaus. Kitas dalykas - ataskaita dėl agentūrų bendradarbiavimo tai galima aptarti vėliau, bet noriu pasakyti, kad mes turime specialų mandatą e, šiuo klausimu. Ir reikia pasakyti, kad kai kurios agentūros negali išplėtoti savo potencialo be kitų agentūrų ar be, kurių, be valstybių narių paramos. Taigi reikia pasižiūrėti geriausius bendradarbiavimo būdus ir aišku, mes turime veikti nepažeisdami kitų ES agentūrų įgaliojimų ar mandato ar jų veikimo srities. Kolega apie tai plačiau taip pat pakalbės. E, dar vienas e, dalykas, pirmininkaujant Švedijai, e, Europolas, Eurojustas ir Frontexas bei Cepolas buvo paprašyti pateikti ataskaitas apie tai, kaip galima būtų pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą strateginėme, operacinėme, operatyvinėme darbe, e, kaip galima būtų imtis bendrų iniciatyvų mokymo srityje, kaip išplėtoti darbo e, metodus praktiniam bendradarbiavimui. Mano minėtos agentūros susitiko ir parengė bendrą ataskaitą 2009 metų pabaigoje, 10 metų pradžioje. Reikia pabrėžti, kad tai yra bendra ataskaita. Tai yra pirmas kartas, kai keturios agentūros parengė bendrą ataskaitą apie savo veiklą. Ir apie, ten kalbam apie tai, ką galima padaryti, kad būtų pagerintas jų darbas. Ir ši ataskaita buvo pateikta Kozi pirmajam posėdžiui šių metų kovo 11 dieną. Paskui svarbiausia mintis, kuri atsispindė ataskaitoje, yra e, ta, kad e, egzistuoja bendradarbiavimas tarp agentūrų, bet labai svarbu racionalizuoti bendradarbiavimą, ypač e, galvojant apie daugia šalį bendradarbiavimą. E, taip pat e, buvo dar vienas, e, viena ataskaita pateikta balandžio pradžioje. Ten toliau kalbama apie bendradarbiavimo dalykus, apie tai, kaip galima pagerinti bendradarbiavimą, kad būtų galima kuo geriau išnaudoti agentūrų potencialą. E, taip pat kalbama apie tai, kas gali būti padaryta dvišalio daugiašalio bendradarbiavimo srityje. Pateikti konkretus pasiūlymai ir kaip įveikti egzistuojančias kliūtis. E, šį dokumentą yra labai lengva skaityti, nes kliūtis, trūkumai yra labai gerai apibriešti, išvardyti, taip pat nurodyti tikslai. Agentūros pateikė lentelėje savo tikslus. E, kalbama apie Stokholmo programą, kaip reikėtų pagal ją dirbti Ir taip pat kalbama ataskaitoje apie problemas, kurias gali spręsti pačios agentūros. E, agentūros nusteikusios pozityviai, savikritiškai ir galvoja, kaip įveikti iškylančius iššūkius, e, remiant Europos. ES institucijoms ir valstybėms narėms. ir galbūt padedant kozi galėtume tokius veiksmus ateityje išplėtoti ir įtraukti daugiau agentūrų veikiančių laisvės teisingumo ir saugumo srityje. Pavyzdžiui, pagrindinių laisvių agentūrą, e, teisėjų mokymo e, centrą ir kitas institucijas. Kaip sakiau, sąrašas yra nebaig, ne, neužbaigtas, jį galima praplėsti Dabar dėl dvišalio bendradarbiavimo tarp agentūrų. E, Agentūro ataskaitoje sakoma labai konkrečiai, kad e, egzistuoja tam tikri operatyviniai klausimai ir egzistuoja bendradarbiavimas, vertinant informaciją, analizuojant, vertinant grėsmės, apmokant darbuotojus. Jūs girdėsite paskui agentūrų atstovus ir jie galbūt e, plačiau apie tos klausimus pakalbės. Iš tikrųjų pateikiamas ilgas sąrašas, kaip galima dar būtų patobulinti bendradarbiavimą. Dėl daugia šalio bendradarbiavimo pasiūlymai yra labiau strateginio pobūdžio. Kalbama ne tik tai apie kasdieninį veikimą, bet ir apie platesnį vidaus saugumo aspektą. Uh, E, siūloma išplėtoti nuostatas, kurios leistų užtikrinti daugiau nuoseklumo, tarpusavio saveikumo tarp agentūrų šioje srityje, e, sukurti siūloma bendrą valdysenos erdvę. E, taip pat siūloma apjungti pajėgas, įmantis bendrų mokymo veiksmų, teikiant informaciją apie agentūro darbą Tai aišku yra labai plačios temos, kiekviena iš jų. Ir norėčiau, kad mes galėtume ir plačiau apie patį komitetą pakalbėti, kadangi e, kol kas ne viskas yra aiškiai apibriešta ir žinoma. Dar vienas tikslas yra didinti informuotumą apie bendradarbiavimą tarp agentūrų ir taip pat čia renkti tikslinius mokymus. Tai turėtų užtikrinti didesnį saveikumą tarp agentūrų, išvengti leistų e, dubliavimo veiklos ir veiksmingai plėtoti įgūdžius ir ekspertizę. Dar noriu pasakyti apie kozį ir veiksmų tarp agentūrų bendradarbiavimą. E, mūsų nuomonė, kozi turėtų turėti galimybę pakviesti agentūras, aptarti klausimus, e, kurie iškeliami ataskaitose. Taip pat reikėtų renkti nuolatinius susitikimus su agentūrais, su, atsiprašau, su agentūromis Et enfin, un rapport de chaque réunion. Turėtų būti organizuojami susitikimai bent vieną kartą per metus ir vėliau agentūrų vadovai turėtų parengti ataskaitą, kurią turėtų pateikti kozijų komitetui. Pirmasis susitikimas įvyks 26 lapkričio dieną Hagoje. Taigi pabaigai norėčiau pabrėžti viso šio proceso svarbą. Kozi komitetui yra labai svarbus e, agentūrų darbų koordinavimas. Norime pasakyti, kad Belgija, kaip pirmininkaujantį šalis, nori, kad darbai šioje srityje pasistumėtų, e, tačiau mes turime gerbti agentūroms suteiktus įgaliojimus, taip pat ir kitoms institucijoms, tai kaip komisija suteiktus įgaliojimus. Ačiū, sako pirmininkas, e, dėkojam ponui Kokelberg, kuris kalbėjo Belgijos kaip pirmininkaujančios šalies vardu. Tačiau jis taip pat yra ir kozi komiteto pirmininkas. Ačiū Jums už pasakytų žodžius. Ačiū už tą bendrų ataskaitų paminėjimą. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui De Bruver, kuris kalbės Europos komisijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Na, žvelgiu į laikrodį ir e, suprantu, kad e, tenka paskubėti. Taigi, ponai ir ponios. Pradžioje savo kalbos norėčiau priminti Jums tris dalykus, kurie yra labai svarbus ir kurie yra aktualiausi posėdžiaujančias dvi dienas. Visų pirma, Europos parlamento nariai susitinka su nacionaliniu parlamento nariais ir e, kalbėsime apie agentūras, kurios veikia laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Labai svarbu, svarbu prisiminti ir tai, kad e, tarp institucinis dialogos yra vykdomas. dėl vaidmens ir dėl priežiūros proceso. Tai yra ES sukurtų agentūrų priežiūros. Tokį tarp valstybinį dialogą e, paskatino Europos komisijos komunikatas, kuris buvo e, paviešintas 2008 metais. Kadangi šis dialogas yra tarp institucinis, jame dalyvauja Europos parlamentas, taryba ir komisija. galutinės išvados turės būti padarytos 2011 metais. Labai svarbu, kad būtų užtikrinta koordinavimo ir su, e, sinchronizavimo idėja. Tai yra, reikia galvoti, kas gali būti padaryta konkrečiai laisvės saugumo ir teisingumo artvėje. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas yra tai, apie ką kalbėjo ponas Kokelbergas. Labai svarbu, kad mes prisimintume, kas yra už ką atsakingas ir kam tenka atsakomybės našta. Kalbant apie agentūras, jos buvo sukurtos tam, kad būtų patenkinti tam tikri poreikiai. Tačiau sukurtos agentūros, atsižvelgiant į tą teisės pagrindą, pagal kurį jos buvo sukurtos, jos šios agentūros nedalyvauja e, jokių e, politikų kūrime. Šios politikos, apie kurią mes kalbame, yra kūriamos trijų ES institucijų, tai yra Europos parlamento, tarybos ir komisijos. Ir Europos komisija turi iniciatyvos teisę šiame procese. Aišku, demokratinės priežiūros procesas ES lygmenių, taip pat nacionalinių vyriausybių lygmenių. Visų pirma, turi būti vykdomas. Tada kai yra apibrėžiamos tos, e, tų politikų formavimas, tos politikos ir kai vėliau jos yra įgyvendinamos atskirų agentūrų pagal joms suteiktus įpareigojimus. Trečias dalykas – na, dabar yra sudarius tokia situacija, kai e, funkcijos ir galios yra labai sus, suskalytos, suskirstytos tarp ES ir e, valstybių narių. Dėl tos priežasties yra labai svarbu organizuoti tokio tipo renginius. Todėl, kad e, tokio tipo renginiuose gali dalyvauti nacionalinių ir Europos lygmenų atstovai. Pavyzdžiui, mes galime aptarinėti įvairias temas, kaip pavyzdžiui aptarsime šiandien išorės sienų kontrolės klausimą. ES lygmenių yra priimti teisės aktai, nes šias rytį Šis rytis patenka į ES kompetenciją, tačiau kiekviena nacionalinė institucija atsakinga už šių politikų įgyvendinimą. Tai yra už išorės sienų kontrolę. Visą tai atspindi front, atsispindi Frontex veikloje. Šios Frontex veiklos yra koordinuotos, tačiau galiausiai visą operatyvinę veiklą atlieka nacionalinės institucijos. Dabar, jeigu yra vykdoma kažkokia bendra veikla, tai Tai gali būti ES e, misija, tai gali būti ES operacija. Tačiau tokios bendros veiklos yra įgyvendinamos atitinkamų nacionalinių institucijų. Taigi tiek būtų dalykų, apie kuriuos jums norėčiau priminti. O dabar norėčiau sugrįžti prie to, ką Jūs pasakėte, pirmininkė, Jūs pareiškėte, kad reikalinga pozityvi dinamika ir iš tiesų turiu tam pritarti, nes tai yra būtinas dalykas. Jeigu, pavyzdžiui, mes pažvelgsime į tą naująją laisvės saugumo ir teisingumo erdvės darbo atvarkę, suprasime, kad e, tą darbo atvarkę įgyvendina labai daug ES agentūrų. Ir per šias dvi dienas mes e, analizuosime, kaip dirba kelios iš šių agentūrų. Tai yra Frontex, Europol ir Eurojustas. Tačiau yra dar kelios agentūros, kurios jau dabar veikia pavyzdžiui, pagrindinių teisų agentūra, CEPOLAS, tai yra Europos policijos apmokymo koledžas. Taip pat mes turime ir Europos e, narkotikų, narkotikų ir narkomanijos observatoriją. Gerbiamas pirmininkė, jūs kalbėjote taip pat ir apie prieglopščio agentūrą, kuri turėtų pradėti funkcionuoti šiais metais arba kitų metų pradžioje. Taip pat nereikėtų pamiršti ir kokias agentūros bus kūriamos ateityje ir kurios reglamentuos informacijos srautus. Iš viso bus sukurtos aštuonios agentūros ir kai kurie žmonės mato, kad, mano, kad toks skaičius yra pernelyg didelis. Tačiau dabar sugrįšiu prie to, ką aš pasakiau anksčiau. Laisvės saugumo ir teisingumo sritis tai yra tas rytis, kurioje bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra labai svarbus. Tai yra bendradarbiavimas tarp ES ir valstybių narių, kai yra kuriama politinė darbo atvarkė ir kai ta politinė darbo atvarkė yra gyvendinama. Todėl nereikia nesakyti, kad kai jau yra patenkinami demokratiniai ir teisiniai e, reikalavimai, reikia pasinaudoti e, tų agentūrų patirtimi, nes būtent tos agentūros galėtų paskatinti E, vystyti tą bendradarbiavimą. Jūs, gerbiamas pirmininkė, kalbėjote apie pozityvę dinamiką, kuri yra labai reikalinga ir ji gali būti įgyvendinta. Norėčiau pateikti pavyzdį. Jūs rytoj kalbėsite šią temą ir mano pavyzdys bus susijęs su tuo, tai yra bendradarbiavimas Šengeno erdvėje. Jeigu mes pažvelgsime į ilgalaikę perspektyvą, mes galime pasakyti štai ką. Iki įsigaliojo Amsterdamo sutartis, bendradarbiavimas Šengeno e, erdvėje vystėsi tik tai tarp vyriausybinių pagrindų. Ir kai kurie žmonės pareiškia, kad tai yra tam tikra ateities bendradarbiavimo laboratorija. Tačiau toks bendradarbiavimas e, iš tiesų apsiribojo tik tai tarp vyriausybinių dialogų. Europos parlamentas yra pateikęs nuomonį šio klausimu dėl įvairių iniciatyvų. Ir tuo metu rezoliucijose aiškiai siuntė vieną žinę, kad šis reiškinys yra nepriimtinas. Po to įsigaliojo Amsterdamo sutartis, o dabar jau įsigaliojo Lisabono sutartis. Taigi, ką mes dabar matome? Mes matome, kad visos sritis, kurios dabar pateko į bendrijos kompetenciją ir patenka į Šengeno e, teisės aktus, yra prižiūrim, visos šios rytis yra prižiūrimos Europos parlamento. Ir teisės aktai šioje srityje yra primami bendro sprendimo proceso metu, pavyzdžiui, vizų palengvinimo režimas, E, SIS sistemos klausimai, VIS sistemos klausimai. Visi šie dalykai yra susiję su Šengeno erdve ir dėl jų e, sprendimą turi priimti ir Europos parlamentas, ir taryba. Taigi, tai yra sveikintinas dalykas, nes daug kas buvo padaryta, e, nuveikta teisės aktų srityje, Ir jūs dabar esate teisėkuros proceso dalis. Pavyzdžiui, dėl Frontex teisės akto jūs priemėte sprendimą, jūs taip pat priemėte sprendimą dėl greito reagavimo būrių, o dabar sprendimas dėl Frontex teisės akto pakeitimas yra pateiktas parlamentui, kad jis pateiktų savo nuomonę ir jo a, šiuo šios temos atžvilgių ponas Busekas e, rengia, Buzutil rengia pranešimą. Taigi visos agentūros, kurios dabar veikia, veikia iš ES lėšų. Ir jūs kaip biudžetą taip pat reglamentuojantį instituciją, labai daug įtakojate šių agentūrų darbą. Taip pat tai numato pareigą agentūroms pateikti ataskaitą apie tai, kaip tie pinigai yra panaudojami. Jeigu mes pažvelgsime į 47 straipsnį Frontex agentūrą įsteigiančio reglamento, ten yra numatytas reikalavimas pateikti ataskaitas. Taip pat tokia pati pareiga numatyta ir teisės aktuose įsteigiančiuose kitas agentūras. Na, Europos parlamentas, taip pat ir nacionaliniai parlamentai gali kreiptis į, par, į agentūrų direktorius, kad jie atvyktų į Europos parlamentą ir susitiktų su jumis. Aš žinau, aš nežinau nei vieno direktoriaus, kuris atsisakytų tokio pakvietimo. Bet dar daug ką galime nuveikti ir man atrodo, būtent tokią žinią mes bandome pasiūsti šio renginio metu. Toliau ponas Kokelberg kalbėjo apie komunikatą, kuris pasirodys šių metų lapkričio mėnesį. Komunikatas bus susijęs su vidaus saugumo e, veiklos aspektais. Aišku, mes prie šio sugrįšime vėliau, Tačiau jau dabar yra aišku, kad komisija yra pasirengusi pasiūlyti procedūras, kaip turėtų būti e, rengiami sprendimai ir tolesni veiksmai. kalbant apie šias agentūras. Na, jūs kalbėjote apie Jūs kalbėjote apie politikos ciklą ir iš tiesų tai yra labai svarbus dalykas, nes Europos parlamentas dalyvaus visame šiame procese. Todėl Europos parlamentui itin svarbu, kad jis dalyvautų šiame procese ir galėtų pateikti savo nuomonę, kai yra primami sprendimai. Nes vėliau šie sprendimai virs e, konkrečiais agentūrų veiksmais. Jūs, pirmininkė, kalbėjote apie demokratinę Europolo priežiūrą. Man atrodo, šis klausimas vėliau bus aptartas. Komisarė Malstrom jau aptarė šį klausimą, peržiūrint, peržiūrint Europolo teisės aktų teisinį pagrindą, atsižvelgianti tai, kad jis buvo patvirtintas tik tai pereitais metais. Dabar Europolo teisinio pagrindo pežiūra truks ilgai, tai yra ilgalaikis darbas ir jis turi būti atliekamas atsižvelgiant į poveikio analizę, kuri bus atlikta, kai bus pateiktas pasiūlymas dėl teisėkuros pro, e, projekto. Dabar jau yra rengiamas komisijos komunikatas šioje srityje, bus e, atsižvelgta į tai, kaip veikia dabar Europolas, tai nėra kažkokia politinė struktūra, ji netlieka tyrimų. Ir labai svarbu prisiminti tai, kad um, Europolas um, labai priklauso nuo bendradarbiavimo su nacionalinėmis uh, policijos pajėgomis. Taigi, gerbiamas pirmininkė, tiek būtų uh, Europos komisijos minčių. Nereikia nei sakyti, kad mes norime išgirsti jūsų nuomonę, tai ką jūs pasakysite šių diskusijų metu. Ir tai yra svarbu, nes mes siekiame pagerinti koordinavimą tai, kas to, kas yra daroma ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių. Dažnai mes negauname informacijos tinkamu laiku, kad būtų atliktas tinkamas demokratinės priežiūros procesas. Į tai reikia atsižvelgti. Tai yra mūsų patirtis iš praeities. Ačiū. Dėkoju. Mūsų seminarui skirta dvi dienos, todėl turime atidžiai stebėti laikrodį, kad viską suspėtume. Šiandien e, numatytos dvi sesijos. Pirmoji skirta Frontex veiklai, antroji Europolui. Tad aš siūlau, kad iš karto ir pradėtume tą pirmąją darbo sesiją, po kurios mes galėsime pradėti diskusijas ir išklausyti valstybių narių, nacionalinių parlamentų atstovų pasisakymų. Ir, žinoma, padiskutuoti su piliečių teisų komiteto nariais. Todėl aš norėčiau dabar pakviesti poną Ik Erika Laitinen, agentūros Frontex direktorių, bei poną Simoną Busutilą, kuris rengia pranešimą apie Frontexo mandato peržiūrą. Jis yra piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto atstovas čia Europos parlamente. Ir taip pat pakviesiu poną Andrei Hunko, kuris yra Bundestago Vokietijos parlamento narys. Taigi, pradėsime pirmąją darbo sesiją, aptarinėsime Frontex agentūrą ir pirmasis pasisakys ponas Ilka Laitinen, Frontex direktorius. Prašom, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė Ir aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui ir Lybe komitetui. Labai džiaugiuosi taip pat matydamas, kad nacionaliniai parlamentai yra atstovaujami šioje sesijoje. Tai mums yra labai svarbu. Padėtis prie išorės sienų niekada nėra statiška. Nors e, šiais metais, kalbant apie neto skaičius, nelegali migracija sumažėjo maždaug 20 procentų lyginant su pereitais metais. Tačiau padidėjo tam tikras susikoncentravimas maršrutų prasme, kai tos e, nelegalios imigracijos e, organizacinės grupės labai ryškiai ėmė save E, taip sakant, sukoncentruoti ir konkrečiai ties Graikijos Turkijos sausumos sieną. Per pirmosius šių metų šešis mėnesius šiam maršrutui teko daugiau kaip 80 procentų visų užfiksuotų nelegalių sienos kirtimų. Pagal Frontexo paskutinę rizikos analizę Turkija dabar yra labai aiškiai apibriešta tranzito šalis nelegaliai migracijai, nes e, tie nelegalus migrantai visų pirma atskrenda į Stambulą ir paskui traukia sienos link. Ir vienas iš svarbiausių pokyčių, kurį mes dabar matome, tai yra pereimas nuo jūros sienos kirtimo prie sausumos sienos kirtimo. Dabar mes matome, kad didžiausias spaudimas tenka sausumos sienai 73 procentai, 73 procentai nelegalių sienos kirtimų per šešis pirmosius šių metų mėnesius. Kitur situacija yra daug mažiau dramatiška negu a, anksčiau, negu ankstesniais metais. E, pavyzdžiui, vakarų Afrikos maršrutas iš Senegalo ir Mauritanijos į Kanarų salas dabar beveik visiškai yra uždarytas dėka operacijos Hera, kuri yra bendra Frontex operacija, kuri iki šiol dar vis tebe vykdoma. Taip pat ir bendros operacijos tokios kaip Minerva, Indalo ir Hermes sumažino nelegalią migraciją vakarų ir vidurio juduržėmio jūros maršrutais. Na ir kaip jau minėjau, Poseidonas didelė dalimi e, nelegalų sienos kirtimą uždarė per Graikijos-Turkijos jūrų sieną. Kalbant apie kitas sausumos sienas, e, sienas su Ukraina ir Baltarusija lieka daugiau ar mažiau stabilios, tuo tarpu, kai e, Vengrijos ir Serbijos siena iš esmės pakartoja pietų Graikijos situaciją. Migrantai, kurie juda šiaurės link į savo šalis adresates, paprastai tranzitų kerta Firomą ir Serbiją, kad galėtų patekti į ES per Vengrijos sieną. Ta situacija tikimasi gali pakisti kitais metais, kai Rumunija ir Bulgarija prisijungs prie Šengeno kitų metų kovo mėnesį. Taigi tas sienų tam tikras perbraižymas matyt nuims tam tikrą spaudimą nuo Graikijos, bet tuo pačiu metu sausumos siena su, su Turkija padidės beveik dvigubai ir jau dabar matoma, kad ant Bulgarijos sienos vyksta tam tikras veiklos suaktyvėjimas, nors sunku pasakyti, ar tai yra dar ilgalaikė tendencija. Kaip pradžioje sakiau, situacija prie sienos niekada statiška, todėl ji reikalauja e, šiuo laikinių žvalgybos duomenų, integruotos strategijos ir lankstumo. Kalbant apie integruotą sienos valdymą arba angliškai IBM, tai pati savoka buvo apibriešta Lisabonos stratyje. Dabar nebeliko jokio skirtumo tarp pirmojo ir trečiojo ramščių, ir galima sakyti, kad tas integruotas sienų valdymas tapo integrale ES saugumo strategijos dalimi, bent jau politiniam lygmenyje. Ko trūksta, tai yra pašalinti tą sieną, kuri mūsų galvose dar yra, kai galvojame apie tuos du ramščius. Nes e, sienos saugumas yra daugiau negu kad tik tai uh, keliaivių srautų kontroliavimas sienos kirtimo punkte. Tarp agentūrinis bendradarbiavimas turi apimti ir pasienio tarnybas, ir muitinį, ir policiją, ir migracijos, ir socialinės tarnybas. Kitaip sakant, sienas gali būti kontroliuojamas visur. Ar tai būtų kažkoks tai konsulinis punktas trečioje šalyje, ar tai trečiosios šalies ar tranzitinės šalies oro uostas ar valstybės narės teritorija. Kartais tai leidžia tinkamai aptikti ir ištirti nusikalstamumą, tarptautinį nusikalstamumą. Mes Frontexas kiekvieną dieną kovojame už bendradarbiavimą, tiek vertikalų, tiek horizontalų bendradarbiavimą. Čia turime užtikrinti, kad visi drauge turime siekti Europos saugumo. Turime dalintis duomenimis, turime stiprinti bendrą operacinį darbą ir keistis geriausią praktiką. Lisabonas sutartis ir Stokholmo programa sukuria didelį šansą. Vieną didelį šansą, nes pagrindinės teisės ir žmogaus orumas tapo vienu iš svarbiausių sąjungos prioritetų. Bet čia iššūkis apibrėžimas žodžių balansas, pusiausvira. Kuo daugiau žmonių įgyja galimybę keliauti, tuo daugiau mums iškyla problemų, užtikrinant, kad bona fide keliautojai iš vienos pusės galėtų pasinaudoti jiems teikiamomis laisvėmis, tuo pat metu užtikrinant, jų saugumą, kurio jie nusipelno. Taigi, kad užkirstume kelią tarptautiniam nusikalstamumui ir atgrasytume nelegalią migraciją, mums reikia aukštos kvalifikacijos žmonių ir išteklių. Ir ne tik to, bet taip pat ir sistemų ir struktūrų, kurios galėtų leisti mums tinkamai valdyti tuos išteklius. Čia mums reikia paminėti keletą konkrečių iššūkių. Visų pirma, kaip apginti, kaip apsaugoti asmens duomenis. Kad galėtume mes kovoti su tokiomis grėsmėmis, kaip e, prekyba žmonėmis, e, tai yra žmonių gabenimu, pardavimu, E, ar tai būtų seksualiniai eksploatacijai, ar ekonominiai vergystiai, ar organų pardavimui, mes turime turėti galimybę juos identifikuoti, tapatinti. Mes nenorime kaupti asmens duomenų, nenorime jų naudoti kiekvieną dieną užtikrinant sienų saugumą, bet mes turime galėti, turime turėti galimybę išorės sienose aptikti galimus nusikaltelius. Mes turime sugebėti aptikti tas e, baudži, e, kriminalinės gaujas, kurios yra atsakingos už organizuotą nusikalstamumą. Taigi, kai e, atvykęs pareigūnas prie sienos turi tam tikrą informaciją ir negali jos perduoti Europolui dėl vienu ar kitų priežasčių, tai trukdo veikti visai sistemai. Jeigu ta informacija lieka tik vietiniam lygmenį, tai ji beveik yra bevertė vadinasi, nukenčia ir e, nusikal, nusikaltimų užkardimo darbas ir a, e, nusikaltimo aukų apsauga, jeigu ta informacija yra užšaldoma vietos lygmeniu. Panas pirmininkė, dar viena svarbi problema yra tinkamos įrangos prieinamumas. Dabar e, ištekliai sutelkiami tarp valstybių narių savanoriškų pagrindų, taip pat pasirinktinių pagrindų. Mes turime veiksmingai planuoti, gerai valdyti sistemas ir tam mums reikia stipresnių garantijų dėl to, kad bus suteikti geri reikalingi ištekliai e, svarbi, svarbiausiams žmonėms e, atitinkamų svarbių laikų. Mes labai sveikiname komisijos pasiūlymą įkurti techninės įrangos e, centrą ir taip pat e, siekimą valstybėms narėms prisimti rimtesnius įsipareigojimus. Toks ta sistema užtikrins didesnį autonomiškumą, lankstumą, mes galėsime rezultatyviau e, dirbti, e, geriau panaudoti savo išteklius ir prisitaikyti geriau prie nuolat besikeičiančios situacijos. E, tačiau vertingiausi ištekliai nėra techniniai ištekliai. Svarbiausi dalykai yra žvalgybinė informacija, labai svarbus yra planavimas ir iš, ištekliai, taip pat e, žmonės yra labai svarbus. E, žmonės e, saugantys sieną taip pat ekspertai. Ir mes norime, kad jų pajėgumai taip pat būtų sustiprinti. Uh, E, mes tikimės, kad komandiruoti nacionaliniai pareigūnai sustiprins mūsų operacinius pajėgumus. Ne tik tai kalbu apie Frontexo operacijas, bet ir tarp bendradarbiavimą tarp agentūrų bei nacionalinių valdžios institucijų ir europinio ligmens bendradarbiavimą. Vėlgi svarbiausi žodžiai čia yra mūsų darbo autonomiškumas ir lankstumas. Uh, Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra bendra lyderystė. Tam, kad mūsų matomumas operacinis e, padidėtų, kad mes būtume ne tik koordinatoriai, mes turime kartu su valstybėmis narėmis būti bendri lyderiai, kad užtikrintume geriausios uh, geriausias priemonės visos Europos labui. Mes turime galvoti apie solidarumą ir bendras pareigas. Tai yra mūsų misijos pagrindiniai komponentai. Būtent bendros pareigos, tarpusavio pasitikėjimas yra bendrų operacijų pagrindas. Pirmininkė, aš norėčiau pabaigai pasakyti, kad teisė perduoti asmens duomenis apie žmonės, kurie įtariami padarė e, tam tikrus nusižengimus e, ir užtikri, užtikrinti kitų asmenų saugumą yra labai svarbus mūsų veiklos dalykai. Tai apie juos kalbama ir Stoholmo programoje. Paminėsiu tokius svarbius mūsų darbo elementus kaip bendra nusavybė, bendras valdymas, bendra literystė ir bendradarbiavimas. darbiavimas žinia yra labai aiški. Mes galime atremti bendrus iššūkius, e, įveikti daug problemų, tačiau tą galėsime padaryti tik dirbdami kartu. Dėkuoju, o dabar siūlyčiau e, suteikti žodį pranešėjui kuris dirba ties Frontex mandatu, tai yra Europos parlamento narys Simonas Buzutilas. Tam, kad galėtume dirbti pagal tvarkaraštį, kad e, ne vėluotume. Tai prašyčiau nekalbėti sėdinčių tribūną žmonių ilgiau kaip 10 minučių, kad turėtume pakankamai laiko e, skirti parlamentų nariams pasisakyti. Pone Buzutil, pone pirmininkė, kolegos, nacionalinių parlamentų atstovai, man labai malonu kalbėti čia, keistis su jumis nuomonėmis kalbu apie kolegas pirmiausia iš nacionalinių parlamentų. E, šio tarparlamentinio posėdžio laikas yra labai gerai pasirinktas. Praeitą savaitę penkių narių Europos, penkių Europos parlamento narių delegacija lankėsi Varšuvoje pono Laitineno uh, agentūroje Frontexe, o dabar turime galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis. Aš esu pranešėjęs Frontex klausimui ir noriu pasakyti, kad mes ketiname pirmą kartą pasikeisti nuomonę šiuo klausimu uh, Europos parlamente kitą savaitę. Taigi už tai šis uh, šio sustikimo metas yra tiesiog puikus. Aš noriu iškelti šešis klausimus ir kaip pranešėjas tikiuosi, kad jūs man e, padėsite juos rasti atsakymus, kad aš galėčiau savo pranešimui pateikti pakeitimų atitinkamų, kurie jį pagerintų. Aišku, e, laiko turime nedaug, tai aš apsiribosiu tik tai pirmiausia vienu klausimu. Pirmas klausimas toks kur žengia Frontexas. Tai yra labai bendras klausimas. Tačiau, man atrodo, reikėtų šiam klausimui ieškoti politinio atsako, reikia politinės diskusijos, kad uh, žinotume, ką, uh, kuo Frontexas turėtų tapti, kai jis užauks nes žinome, kad jis veikia jau penkerius metus, atitinkamas reglamentas priimtas dar seniau ir mes dabar turime mm, ieškoti atsakymo, kaip jisai veiks ateityje. Tai yra labai svarbus mums klausimas. Ar mes norime, kad būtų bendradarbiavimas nelabai griežtai reglamentuotas, saugant mūsų sienas, o galbūt mes norime užsitikrinti visiškai integruotą mm, pasienio apsaugos tarnybą Europoje. Antrasis klausimas. Kuriuose srityse norime, kad Frontexas veiktų aktyviau? E, mūsų sukauptas patyrimas parodo, kad kai kuriuose srityse Frontexas veikia veiksmingiau, kitose netaip veiksmingai. Tad e, kokiuose srityse mes norime, kad jis būtų efektyvesnis? Norėčiau, surasti atsakymą iš juos klausimus. Ar bendrose operacijose ir kaip? Ar tarptautinių lygių bendradarbiaujant su trečiosiamis šalimis, ar dar kur? Galbūt čia agentūra galėtų dirbti veiksmingiau. Trečias klausimas, kurį reikėtų savo užduoti. Jis yra susijęs su pasienio tarnybų veiklos apjungimu Frontexas daug nuveikė padėdamas pasienio tarnydoms e, geriau vienoms kitą suprasti ir netgi derinti savo rengimo e, sistemas. O dabar mes matome, kad e, Frontexe atsirado tokia tarsi ypatingo veikimo grupė, pavadinta Rebits ir kad taip pat yra tam tikras e, papildomas arba paramos grupės, e, kurios veikia atskirų operacijų atveju. Ką mes norime su tomis grupėmis padaryti? Ar norime jas apjungti, sujungiant taip pat ir, sur, sujungia taip pat ir mūsų pasienio apsaugos tarnybas Europos lygmenių? Ketvirtas klausimas, kurį uh, norėčiau užduoti, susijęs taip pat su išteklių bendru panaudojimu, bet čia kalbu jau apie techninius aspektus, ponas Leitonanas apie tai irgi minėjo. Kaip gali, galime užtikrinti, kad visas valstybės narės įdėtų savo indėlį, apjungiant e, techninę įrangą, padedant Frontexui vykdyti savo veiklą. Žinome, kad ne visos, kol kas viską padarė, kas įmanoma. Kaip galima būtų jas paskaminti daugiau dalyvauti, kaip galima užtikrinti, kad solidarumas iš tikrųjų pasireikš praktikoje. Penktasis klausimas, kurį ponas Laitinas taip pat minėjo, yra susijęs su asmens duomenų apdorojimu. Ir čia turime ir klausti, ar Frontexas turi turėti galimybę apdoroti asmens duomenis, kad galėtų savo veiklą padaryti veiksmingesnė, ypač kovojant su nusikalstamumu, tarptautiniu nusikalstamumu ir nelegalia migracija. Na ir pagaliau, ką galime padaryti, kad Frontexas būtų labiau atskaitingas mums, Europos parlamentui ir jums, nacionaliniams parlamentams. Likusias keturias su pusę minutės aš ir noriu paskirti tam paskutiniam klausimui, pakalbėti apie demokratinę atskaitomybę. Ta atskaitomybės klausimą norėčiau skirti į dvi dalis. Pirmiausia, atskaitomybė per teisėkuros procesą. Nes šiuo metu mes ir esame tokio teisėkuros proceso viduryje, nes galvojame apie Frontex reglamento persvarstymą. Kaip jūs žinote ir kolegos žino iš nacionalinių parlamentų, jūs turėjote galimybę pareikšti savo nuomonę. Buvo skirtos tam aštuonios savaitės ir šešių parlamentų nuomonės mes gavome ir tik tai iš Lenkijos parlamento nuomonėje sakoma, kad tas procesas netitinka subsidiarumo principo. Tarp parlamentinio komiteto posėdžiai, tokie, kurie vyksta ir šiandieną, yra taip pat viena iš priemonių užtikrinti tą demokratinį atskaitingumą. Todėl gerai, kad mes turime agentūros e, vykdantį direktorių, kuris galės atsakyti į visus jūsų klausimus. Europos parlamento teisėkuros procesas taip pat yra dar e, vienas būdas, kaip mes galime daryti poveikį demokratiniam atskaitingumui. Kadangi mes, pasiremdami agentūros pateiktais atsakymais, formuluojame savo nuomonę apie ją. Ir aš norėčiau čia priminti tokį nedidelį epizodą, kuris įvyko čia parlamente šiais metais, truputį anksčiau, kai mes svarstėme tam tikrą Frontexo gairių dokumentą, pasinaudodami, žinoma, komitologijos procedūra, kuri mums, parlamentui, leido tik tai pasakyti taip ar ne, bet neleido jokiais būdais įsikišti į patį tekstą ir vienai per kitaip jį koreguoti. Tai privertė mus kreiptis į Teisingumo teismą, nes mes galvojame, kad ta procedūra nėra tinkama, teisinga ir kad tinkama procedūra, kuri užtikrintų didesnę demokratinę atskaitomybę, turėtų būti bendro sprendimo procedūra. Dar vienas elementas susijęs su demokratinė atskaitomybė yra susijęs su to, kas atsitinka po to, kai teisėkuros procesas jau baigėsi. Ir čia yra keletas dalykų. Pavyzdžiui, kiekvienais metais Europos parlamentas tvirtina ES biudžetą. Ir tai didžiulė galimybė mums užduoti klausimus agentūroms, tame tarpe ir Frontexui, apie tai, ką jos veikia ir kaip jos tai daro, prieš skiriant joms naujus pinigus ar padidinant jų biudžetą. Antra, kiekvienais metais mes tvirtiname taip pat ir biudžeto įvykdymą, kur analizuojame, ar biudžetas yra veiksmingai panaudotas ar ne ir ponė Veronik Matije, kuri ruošia tokį pranešimą, šiandien yra salėje ir ji gali patvirtinti, kad tai labai svarbi priemonė mūsų rankose, kurią galime pasinaudoti didinant demokratinę atskaitomybę. Taip mes galime pareikalauti, kad agentūros atvyktų čia ir atsiskaitytų, bet to metų pradžioje ar prieš prasidant metams agentūros turi mums pristatyti savo būsimo, būsimų metų darbo planus. Yra ir kitų ES agentūrų ar institucijų, sakysime, kaip e, e, asmens e, duomenų apsaugos pareigūnas, kurie taip pat mums turi pateikti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu. Matau, kad man liko 10 sekundžių, visko pasakyti nespėjau, bet pabaigsiu pasakydamas tik tai štai ką. Prašau visų, kurie norėtų ką nors pasakyti, sureaguoti, perduoti savimintis man, ar elektroniniu paštu, ar kaip nors kitaip. Two. Dėkoju ponui Busutil už jūsų pasisakymą ir ačiū, kad sutilpote iki į dešimties minučių jums skirtą laiką. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Hunko, kuris atstovauja Vokietijos parlamentą. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu e, dalyvauti šiuose svarbiuose diskusijuose. Norėčiau šiek tiek kritiškai atsiliepti apie Frontex veiklą. Frontex buvo sukurta 2004 metais ir nuo to laiko sulaukė daug kritikos. Dėl ko yra kritikuojama Frontex agentūra? Per pastarosius dešimt metų dešimt tūkstančių žmonių žuvo prie e, sienų. Pavyzdžiui, pereitą savaitę Briuselėje taip pat buvo organizuotos demonstracijos prieš Frontex agentūrą. Tad e, labai daug kritikos Frontex agentūra sulaukė iš žmogaus teisų agent, e, organizacijų kurios būtent kritikuoja Frontex agentūrą dėl emigrantų išsiuntimo ir kad nėra užtikrintas pabėg... nėra užtikrinta pabėgėlių apsauga. Yra netgi e, parengti atitinkami dokumentai, kuriuose yra rašoma, kad ES e, savo valstybių narių e, jūrose turėtų suteikti prieglopsti pabėgėliams, kurie prašo priegluščio tose. Tad kyla klausimas, kaip mes turėtumėm užtikrinti mūsų sienų saugumą ir laikytis žmogaus teisų principų. Nes mes esame Europos parlamento nariai ir norime, kad iš tiesų visos organizacijos laikytųsi žmogaus teisų apsaugos principų. Taigi, Frontex agentūra yra kritikuojama dėl tokių principų nesilaikymo. Be to, kalbant apie šios e, agentūros planus, tai jie kelia abejonių. Ypač e, kyla klausimų, ar visa tai yra suderinama su subsidiarumo principu ir yra nacionalinių parlamentų, kurie, kurie laikosi tos pačios nuomonės. Pavyzdžiui, visai neseniai tokią poziciją priėmė e, Lenkijos parlamentas. Apskritai, gerbiami kolegos, mes turime pažiūrėti, kad prižiūrėti, kad Frontex neįsivystytų į kažkokią super instituciją ir kad Frontex nepažeistų e, tų principų, kurie yra numatyti ES sutartyse, kad ši agentūra laikytųsi e, žmogaus teisų apsaugos principų. Atrodo, kad ES kaip piragas kirstosi galės ir finansavimą. Ir nemanome, kad iš tiesų yra užtikrinta demokratinė priežiūra to, ką daro komisija. Be to e, kyla klausimų dėl tarpiausybinės veiklos. Ar iš tiesų Europos parlamentas užtikrina tinkamą demokratinę priežiūrą, ar tą demokratinę priežiūrą užtikrina nacionaliniai parlamentai. Tad reikėtų pagalvoti, ar atsižvelgiant į Lesabonos sutartį ir į kitas egzistuojančias agentūras, e, Frontex turėtų būti prižiūrima nacionalinių parlamentų. Tačiau reikėtų pagalvoti, kaip visa tai turėtų būti įgyvendinama tos priežiūros institucijos, e, kurios dabar prižiūri įvairias Europos agentūras, turėtų prisidėti prie Frontex demokratinės priežiūros. Kaip jau minėjau, Frontex jau dabar nesilaiko žmogaus teisų apsaugos principų ir, yra kyl, ir kyla rizika, kad Frontex išsivystys į kažkokią super instituciją. Todėl mes turime pagalvoti, ar iš tiesų Frontex agentūra e, nevirsta pernelyg autoritariška, ar iš tiesų ji atsižvelgia į žmogaus teisų principą ir jo laikymasi, taikydama, pavyzdžiui, įsiuntimo procedūras. Nuo Frontex įkūrimo, mano manimu, Frontex veikla nėra tinkama. Mes turime užtikrinti, kad Frontex turėtų prisidėti prie e, žmogaus teisų principo laikymosi. Tad norėčiau, kad jūs atkreiptumėt dėmesį į tą kritiką, kurią išreiškia žmogaus teisų apsaugos organizacijos. Mes negalime leisti užtikrinti tokios situacijos, kad skatiname žmogaus teisų laikymosi e, pasaulyje, bet šal, ES viduje laikomės visiškai kitokios pozicijos Atrodo, kad Frontex pasirinko e, blogą kelią, bet mes galime visą tą sustabdyti. Pavyzdžiui, Frontex e, finansavimas padidėjo iki 19, nuo 19 iki 80 milijonų eurų. Ir e, iš tiesų man labai malonu būtų sužinoti, ką Jūs manote šiuo klausimu. Man atrodo, kad dar likė, yra likusios kelio, e, kelios minutės, tačiau jas panaudokime tolesniams diskusijoms. Ačiū. Different... Dėkoju. Matėme tris skirtingus požiūrius, ne tik savo prigimtimi ir turiniu, bet taip pat, kai kalbam apie skirtingas politinės perspektyvas. Viena iš institucijų, agentūra, Europos parlamentas ir nacionalinis parlamentas. Na, o dabar atėjo laikas suteikti žodį norintiems pasisakyti, kai kas jau tokį norą yra pareiškę, tačiau prašyčiau laiką pasisakymams riboti, kad ta diskusija būtų kuo platesnė. Pirmiausia, žodis Andriu Galazevski. Pone ar ponas? Ponas Galazevski iš Lenkijos parlamento. Žodis jums, prašom. Mikro is, uh, is okay. Dziękuję bardzo. Dėkuoju, pirmininkė. Ponas Busutilas uždavė labai svarbų klausimą. Kur link Frontexas eina, ar kur link jis turėtų eiti? Pabandysiu trumpai atsakyti į jį. Mūsų sienų apsauga, tame tarpe ir išorės sienų apsauga turėtų būti vien tik tai valstybių narių kompetencija. Frontexas šia prasme turėtų būti tarsi kokia papildoma agentūra savo operacijų e, Frontexas neturėtų vykdyti taip, kad valstybės narės pasijustų tarsi joms, taip sakant, nebereikia savo sienų saugoti. Žinoma, čia skirtumas tarp e, kiekvienos valstybės narės ir e, Frontexo suvereniteto ir jo veiklos yra labai nedidelis. E, galima būtų apie tai ilgai kalbėti, bet neturime tam laiko. Bet ponai Busutilui norėčiau pasakyti, kad mes labai aiškiai turėtume įsivaizduoti padėtį prie mūsų išorės sienų, kokia ji dabar yra ir kaip ji keisis ateityje ir ar mes turime adekvatų finansavimą ir kadrus e, tokias e, svarbės užduotis atlikti. Ar su Frontexu kaip superagentūra ar Frontexu kaip tokia papildoma institucija. Tuo pat metu e, Europos komisijos direktorato direktorius čia minėjo, kad nėra ne vieno agentūros direktorius, kuris atsisakytų atvykti čia į parlamentą. E, ponas Leitmanas sakė, kad mums reikia dar labiau bendradarbiauti Tad aš, ponas direktoriu, ir norėčiau pakviesti jūs atvykti į Lenkijos parlamentą. Taip jau yra, kad mes įsikūrę Frontex kaimi, kaiminystėje, tikrąją žodžio prasme. Taigi, e, Lisabonos sutarties kontekste galėtume ir dažniau susitikti, nes Kol kas e, Lenkijos parlamento abu rūmai kritiškai žiūri į tuos pasiūlymus, kurie yra susijęs su Frontexo veiklos pokyčiais. Yes. Floor goes to Mr. Gabriele Boschetti. Ponas Gabriele Gašėtė, Italijos parlamento atstovas tutti coloro che fino a questo punto. Dėkuoju pirmininkė, sveikinu Jūs ir e, visus, kurie taip naudingai pasisakė. Man regis, kalbant apie Frontex problemą, reikia paminėti du aspektus. Viena, išryškinta jau ką tik tai kolegos iš Lenkijas, tai yra tai, kad e, reikia telkti valstybių narių pajėgas kovojant su nelegalia migracija. Dar vienas dalykas yra derinimas veiksmų. E, šis aspektas tampa vis svarbesnis. Mes kalbame apie institucijas, Kalbame apie agentūrą, kuri užsima imigracijos dalykais, bet turime nepersistengti, kurdami naujas struktūras. Man atrodo, kad iš Frontex patirties galime labai gerai ir daug ko pasimokyti. Patirtis yra naudinga. O dėl imigracijos problemų Mano nuomonė, turėtume būtent žiūrėti tai, ką yra nuveikęs Frontexas, galvodami apie ateitį. Mums reikia naudingos informacijos, tačiau taip pat mums reikia rasti priemonės, kurios leistų reguliuoti nelegalią migraciją ir reikia sukurti sąlygas imigrantų integracijai. Tai yra dvi medalio pusės. Tačiau turime taip pat nepamiršti, jog, jog egzistuoja ne tik e, ta problema, kai atvyksta pas mus nelegalus imigrantai, išsilaipina, yra ir kitų labai rimtų problemų. Man atrodo, Frontexas atlieka ir kitas naudingas funkcijas. Jeigu pasižiūrėsime į Italijos patirtį, noriu pasakyti, kad neseniai sudarytas susitarimas, pasirašytas susitarimas su Libija. Libijai yra suteiktos įvairios priemonės, pirmiausia laivai, e, kurie leidžia e, kontroliuoti pakrantę ir tokiu būdu siekiama kovoti su nelegaliu migrantų atvykimu ir mums jau pavyko 80 procentų sumažinti skaičius migrantų atvykstančių būtent iš ten. Taip pat turime galvoti apie prieglopščio prašytojus, turime sudaryti jiems sąlygas išreikšti savo prašymą, net jeigu jie dar ir yra jūroje. Negalima iškart jų išvaryti ar gražinti atgal ir Libijos valdžia yra skatinama pradėti tokį prieglopščio prašymo procesą. Egzistuoja įvairių situacijų. Žinome, kad 51 asmuo, kuris buvo sulaikytas, nusižudė. Neseniai kalbėjome apie vertimo klausimus per teismo procesą. Reikalingas vertimas ir pateikiant prašymus reikalingi vertėjai tada, kai nelegalus migrantai atvyksta į, yra nuvežami į specialius centrus. egzistuoja daug problemų ir neišsprendę šių problemų neužtikrinsime humaniško elgesio kalėjimuose, taip pat negalėsime deramai nustatyti tapatybės žmonių ir negalėsime užtikrinti išsiuntimo deramo proceso ar kitų procesų. Mm atskiros šalis bando sukurti tam tikrą sistemą, bet reikalingas ir bendradarbiavimas, kitaip tos procedūros neveiks. Taigi reikia bendradarbiavimo Europos mastu. E, būtent tokio bendradarbiavimo, kaip e, kad vyksta Frontex sistemose, sistemoje. Italija turi labai ilgą pakrantę ir žinome, kad daug nelegalių migrantų atplaukia pas mus, bet jie ne tik tai Italijoje lieka, bet ir pasklinda po e, Europą. Pirmininkas, e, kolegos, labai daug norinčių pasakyti, todėl labai jūsų prašau apsiriboti dviem minutėm savo pasisakymuose, nes kitaip mes negalėsime tinkamai užbaigti savo darbo. We'll dabar Libe komiteto narys iš Europos parlamento, ponas Ensijų. Ačiū, ponė pirmininkė, e, gerbėmieji svečiai, kolegos. Noriu pirmiausia pasakyti, kad džiaugiuosi, kad pagaliau surengėme tarp parlamentinį posėdį šią temą kur kalbame apie tai, kaip geriau apibriežti e, laisvę, saugumą ir teisingumą. Taip pat džiaugiuosi, kad e, ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas turi tam tikrų galių šioje srityje. Keletą žodžių apie reglamentą, kuriuo reglamentuojama Frontex veikla. Išgirdome čia keletą nuomonių. Na, o mano nuomonė būtina išlaikyti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir Frontexo. Ir ypač turime užtikrinti tokį bendradarbiavimą, kuomet yra nustatomi e, veiklos planai ar operatyviniai planai, kalbant apie veiklą prie sienos E, kol kas mes matome, kad kaip centrinė institucija e, Frontexas tarsi veikia neblogai, bet juk valstybės narės geriausiai žino padėtį prie savo konkrečių sienų. Ta diskusija, žinoma, ir toliau tęsis, bet mes turime taip pat e, susitelkti ties tų pagrindinių teisių, žmogaus teisių užtikrinimu, kai kovojame su nelegalia migracija. Taigi norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvojate apie tuos kaltinimus, kurių susilaukia Frontex agentūra? Ar tie kaltinimai pagrysti ar nepagrysti? Ir kadangi esu iš Rumunijos, norėčiau paminėti taip pat ir rumunišką temą. Atsižvelgiant į tą strateginę svarbą, kuri tenka Rumunijai užtikrinant e, išorės sienas ES. Mums tenka trečdalis tokių sienų. Žinau, kad neseniai lankėtės mūsų šalyje, matėte, kokia padaryta pažanga užtikrinant sienų saugumą. Ir sprendžiant iš tos informacijos, kurią turiu, darau išvadą, kad jūs taip pat e, padarėte tam tikrų e, išvadų. Ar galvojate, kad Rumunija jau pasirengusi užtikrinti ES išorės sienų apsaugą? Ar esame mes pakankamai pasiruošę kovoti su nelegalia migracija ir tarptautiniu nusikalstamumu? Visi karydys? Panas Karydys, prašom posėdėje nedalyvauja, ne, vis dėlto dalyvauja, tai jam ir suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė, esu iš Graikijos parlamento kartu su kolega Sabaro. Na, kalbėsiu apie savo šalį. Ir pastaruoju metu iš tiesų susidurėme su situacija, kad nelegalių imigrantų skaičius auga. Mes įsiklausėme į tai, kas buvo pasi pasakyta. Kai dėl Graikijos sausumos sienos būtent per ją dažniausiai atvyksta nelegalūs emigrantai. Ir man atrodo, kad ši problema turi būti sprendžiama ES lygmeniu. Tai yra, turi būti sukurta e, stipri struktūra, kuri e, kontroliuotų e, išorės sienų saugumą. Man tai yra akivaizdus dalykas. Na, jau mes išgirdome, kokie, kokios kyla problemos. Uh, ir kokie kyla pavojai skirtingose valstybėse narėse. Bet mes norėtumėm, kad būtų sustiprinta sienų apsauga mūsų šalyje. Žinote, kad dabar reikia išbristi iš ekonominės krizės, o ta nelegali imigracija tik pasunkina atsigavimo procesą na, tai taip pat galėtų prisidėti ir kitų problemų sprendimo. Jeigu Frontex veikla būtų efektyvi ir tada reikėtų imtis kitų papildomų priemonių, e, kovojant su nelegale imigracija. Na, galime gilintis į priežastis, dėl kurių žmonės nelegaliai emigruoja. Tai gali būti badas, tai gali būti skurdas. Tačiau dabar tai nėra mums svarbu. Svarbu, kaip kovoti su ta nelegalia emigracija. Na ir Kiprui aktualiausia yra santykiai su Turkija, kurie atsisako pasirašyti sustarimą dėl sienos E, apsaugos, bet taip pat reikia galvoti apie tai, kaip apsaugoti mūsų jūrų sienas ir tas klausimas turi būti sprendžiamas ES lygmeniu. Aišku, kad e, didžiausia problema, su kuria mes susidurėme, tai yra nelegali imigracija ir mums labai sunku su tuo kovoti, nes negauname jokios paramos. Pirmininkas, dar yra keletas e, narių, kurie nori pasisakyti, iš viso jų yra dešimt, taigi skelbiu kalbėtojų sąrašą baigtiniu. Dabar norėčiau suteikti žodį Roberto Savalyje iš Ispanijos parlamento. Prašom, jums skiriamos dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už pakvietimą. Sureaguosiu tai, ką pasakė ponas Laitinen apie kelią į Kanarų salas. Turiu pasakyti, kad mes pastaruoju metu sulaukėme 300 nelegalių emigrantų, kurie atvyko į Kanarų salas. Taigi kyla didžiulė problema, dėl tos priežasties mes visą laiką bandėme koordinuoti mūsų veiklą kartu su Frontex agentūra kuri mums iš tiesų suteikia didžiulę paramą. Ir galbūt e, mano nuomonė skirsis nuo pono Andrei Hunko išsakytų minčių. Ponas Busutil, norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs pasakėte. Jūs uždavėte klausimą, kur link krypsta Frontex. Ir e, atsižvelgiant į subsidiarumo principo taikymą, turime pasakyti, kad iš tiesų mums buvo labai naudingas e, Frontex agentūros sukūrimas, nes būtent tos agentūros sukūrimo patirtimi kursime naują. Nau, kursime naują agentūrą. Ir atsižvelgiant į tai, kad susidarius ir ekonominė krizė, reikėtų galbūt atidėti tų naujų agentūrų kūrimą. Reikia geriau gerinti bendradarbiavimą tarp agentūrų, nes naujų agentūrų kūrimas iš tiesų nebūtų efektyvus dalykas. O Frontex agentūra galbūt galėtų būti atsakinga už tas didžiulės informacinių technologijų sistemas. Tai iš tiesų e, tokiu būdu būtų sutaupyta daug lėšų aišku, būtų laikomasi įvairių subsidiarumo ir proporcingumo principų. Bet kuriuo atveju mes siūlome, kad Frontex agentūra, jos funkcijos būtų praplėstos ir kad pati agentūra būtų sustiprinta. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs mm, manote apie tokį mūsų pasiūlymą. Pone Matijų, dvi minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Skirtingai nuo kolegos iš Vokietijos norėčiau pasakyti, kad ES išorės sienos turi būti svarbios visoms valstybėms narėms, nes kai imigrantai atvyksta, uh, tai jie patenka į Europos Sąjungą. Reikia to nepamiršti, tai labai svarbu. Ir dalymasis e, migrantų e, našta turėtų būti visų bendra atsakomybė, o Frontexas čia turi užimti vadovaujantį vaidmenį. Aš buvau viena iš pranešėjų pernai ir sausio mėnesį vyko susitikimas Frontexe ir tuo metu sužinojau, kad dabar jūs turite daug didesnį biudžetą, tačiau kol kas jūs neturite teisinės e, sistemos, kuri jums leistų išleisti tuos pinigus. Dabar komisija pasiūlė pakeitimus Frontex e, reglamentui ir tikiuosi, kad turėsite geresnės galimybės panaudoti lėšas ir užtikrinti geresnę išorės sienų stebėseną. E, nes turime galvoti ne tik apie žmonės, bet ir apie tai, kad e, veikia ir mafijos e, tinklai, organizuoti nusikalteliai. Reikia nepamiršti e, šių aspektų ir spręsti deramai šią problemą, panaudoti turimas lėšas. Parlamentas stebės, kaip jums sekasi dirbti ir taip pat norėčiau pritarti, paremti poną Buzutil. Uh, Dabar e, Graikijos atstovas Savaris. Dėkuoju. Aš taip pat sveikinu šių diskusijų organizavimą, nes iš tiesų kalbame apie itin aktualias temas. Laikausi nuomonės, kad jeigu mes pritarsime tam, kad ES e, tikslas yra iš tiesų sukurti tikrąją laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, tada yra iš tiesų labai svarbu tie veiksmai, kuriuos e, e vaidina įvairios agentūros. Mes negalime kalbėti apie bendrą erdvę, jeigu mes kol kas nesame jos apibūdinę ir kol neatsakymai klausimą, kur baigėsi, kur yra tos laisvės saugumo ir teisingumo erdvės ribos. Na, yra žmonių, kurie nėra sutinka su tokiamis idėjomis. Ir aišku, negalime sukurti laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, jeigu mes neapsaugome įvairių valstybių išorės sienų, pavyzdžiui, Graikijos išorės sienų. Todėl reikia e, laikytis e, pagrindinių žmogaus teisių. Tai yra esminiai dalykai ir kuriems kyla grėsmė dėl nelegalios imigracijos. Pavyzdžiui, konkrečiai mano šalyje, Graikijoje, e, didėja nusikalstamumo lygis, didėja nesaugumas, todėl aš laikausi nuomonės, kad e, iš tiesų e, prieštarauja tie vienos erdvės idėjai, kurie prašo panaikinti Frontex agentūrą. Aš manau, kad reikia jos funkcijas praplėsti, siekiant užtikrinti, kad iš tiesų funkcionuotų laisvės saugumo ir teisingumo erdvė. Tam turi būti sukurtos priemonės, kad ES išorės prie, e, sienos būtų tinkamai apsaugotos. Ačiū pirmininkė. Emigracija iš tiesų išlieka europinė problema, sudėtinė problema ir todėl niek, nelieka laiko išsiaiškinti, kaip su ją kovoti. Turiu pasakyti, kad Italijos siena taip pat yra ES siena. Todėl labai svarbu, kad ES turėtų aiškę emigracijos politiką. Šios emigracijos politikos kontekste Frontex turi likti priemonę, priemonę, kuri turėtų tarnauti visai Europos Sąjungai. Tai yra, kuri koordinuotų atskirų valstybių narių veiksmus. Tačiau politinė atsakomybė tų Frontex veiksmų e, turėtų tekti atskiroms valstybėms. Labai svarbu užkirsti kelią e, tiem, toms situacijams, kuriuos įvardino ponas Junko. Tokios valstybės kaip Italija iš tiesų turėtų e, daugiau dėmesį kreipti prieš sudarant sustarimus tokius kaip e, Libija, kurių pagrindu kuriami tam tikri lageriai, kurie vėliau yra naudojami iš tiesų neigiamiams tikla, tikslams. Taigi iš tiesų reikia ginti mūsų išorės sienas, gerbti žmogaus teisės, bet kiekviena valstybė turi laikytis šių principų. Jeigu mes norime vaidinti svarbų vaidmenį pasaulyje. Ačiū. Mr. Heinz, no, perdonen, la señora Romero López, de la Comisión Libre del Parlamento Europeo. Gracias, presidente Pone Romera Lopes, lybė komiteto narė. Dėkuoju, pirmininkė, ir aš esu iš Ispanijos. Esu buvusi parlamento narė būtent tuo metu, kai pietų Ispanijoje vyko tam tikri įvykiai ir mes raginome, kad būtų sukurta Frontex. Mes galvojame apie tą pridėtinę uh, vertę, kurią gali atnešti e, europinis veikimas tam tikrose jautriose vietose, tokiuose, tarkime, kaip e, Kanarų salos, imigracijos prasme. Nes e, mes turime bandyti išvengti tragedijų, mirčių, žmonės, kurie atplaukdavo laivais, buvo prieglopščio, prieglopščio prašytojai, trukdžiai mikrofone, kalbėtoje atsiprašo. Taigi, Frontex agentūra neturėtų tapti tokia sunkia makro agentūra susijusia su Europolu ir prisimti tam tikrą policijos vaidmenį. Nes e, tas būtent policijos vaidmuo trukdo veikti uh, Frontexui, e, jeigu pradėsi neskirti tų žmonių, kurie prekiauja narkotikais ar žmonėmis ir tikrųjų imigrantų, labai sunku bus pastariesiems padėti. Abiejose srityse labai sunku veikti veiksmingai. Mes turime susitelti ties tais, kurie, kuriems reikia prieglopščio, kurio kurio e, jie prašosi, mes turime humaniškai elgtis su nelegaliais imigrantais. E, Juos reikia tinkamai e, traktuoti, jie atvyksta čia prašydami darbo ir nereikia jų maišyti, pavyzdžiui, su narkotikų prekeiviais. Taigi, kai kalbam apie informaciją apie prekiautojų žmonėmis, čia Europolas turi tai daryti. Kiekvienas turi daryti tai, kas jam priklauso. Dabar Vokietijos bundesrato atstovas. Dėkoju, pirminkė, ponas Hauns Maurus. Taigi dėkoju, ačiū už galimybę padiskutuoti e, šiais svarbiais klausimais. E, norėčiau padėkoti ir ponui Busitilui, ir ponui Laitinenui. Bet e, Visų pirma, e, prisiminsiu ir savo kolegos iš Vokietijos pasisakymą. Kalbu apie kolegą Hunkus iš Bundestago. Jo pozicija tikriausiai yra jo asmeninė e, pozicija ar jo partijos e, nuostatos, o ne Vokietijos parlamento pozicija. O kai kalbame apie tai, kad vis daugiau žmonių kerta sienas nelegaliai ir kad tai vis e, sunkina egzistuojančias problemas, tai iš tikrųjų turime ieškoti galimybės reaguoti į tai. Ir be jokios abejonės, kad vienas iš dalykų šia linkme yra geresnis bendradarbiavimas tarp Frontexo ir tų institucijų, kurios kovoja su organizuotu nusikalstamumu. Aš e, pasisakyčiau už Frontexo galių stiprinimą, kad e, ji galėtų tinkamai reaguoti į tikrovės uh, iššūkius. Dabar ponė Veržė iš Libė komiteto. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai ponui Hunku. Labai pritariu jam. Manau, kad Frontexas gali būti labai naudingas prižiūrint sienas, neuždarant sienas. Dabar įsigalioja ir Sebono sutartis ir mes turime užsitikrinti, kad tų nedaugelis gerų punktų būtų įgyvendinta. Ir prisiminkime taip pat pagrindinių teisių hartiją ir prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Pasirodys nauji teisės aktai žmogaus teisų apsaugos srityje ir parlamentas juos svarstys. E, taip pat svarstysime ataskaitas. E, pirmiausia, dėl žmogaus teisų padėties ES, kita ataskaita - žmogaus teisų padėtis už ES ribų. Aš esu pranešė abiems klausimais. Mes turime galvoti apie žmogaus teisų dalykus kaiminystės politikoje, migracijos politikoje. Taigi nepritariu tam, kas buvo pasakyta apie, pasakyta apie sustarimą su Libija ir susitarimą su Tunisu, kadangi tie sustarimai yra neverti ES. Turime galvoti ne apie minimalius reikalavimus žmogaus teisėms, žmogaus teisų reikalavimus taigomus moteriams, vaikams. Turime galvoti, kad e, imigrantai yra ne nusikalteliai. Turime nežiūrėti juos taip ir nebegalvokime, kad imigracija yra tik problema. Praš, reikėtų suvokti šios klausimus, reikia ginti žmogaus teisės, nepakanka tik tai kalbėti ir nieko nedaryti, nes jeigu taip darysime ir toliau, tai ES autoritetas tarptautiniu mastu nukentės. Imigracijos politika turi būti vertinama bendrai su kitomis ES politikos sėtimis. Turime suvokti, kad sienų uždarimas ir gražinimas žmonių neleis mums atremti ekonominių ir socialinių iššūkių globalizacijos epochoje. Turėkime galvoje ir demografinius e, veiksnius bei klimato kaitos dalykus. Dėkuoju dabar ponas Tavarės, taip pat iš Libė komiteto. Dėkuoju trumpai. Buvo daug išsakyta bendrų pastabų, kurias ir aš norėjau pasakyti, bet dabar konkretus dalykai. Pirmasis susijęs su humanitarinė problema kai vyksta nelaimės jūroje, kai migrantai plaukia plaustais laivais, pirmiausia, kalbu apie viduržėmio jūrą. Neseniai lankėsi iš e, Šengeno struktūrų. Pas mus svečiai buvo e, vertinama teigiamai gelbėjimo operacijos prieglopščio prašytojų bei kitų žmonių e, jūroje nelaimių atveju. Norėčiau paklausti, ką planuoja komisija ir parlamentas šioje srityje. Taip pat reikia palaikyti dialogą su nacionaliais parlamentais šiais klausimais ir pagalvoti, kaip įgyvendinti praktiškai planus e, dėl žmonių gelbėjimo jūroje. Mes turime pirmiausia vadovautis humanitariniais principais ir asmens negražinimo principą įdėkti, spręsdami migracijos problemus. Toliau dėl Libijos. Jau buvo kartota keletą kartų tai, kad negalime e, negerbti prieglobžio prašytojų žmogaus teisų ir nustumti žmogaus teisų į sąrašo pabaigą, nes tai pažeidžia Ženevos konvenciją. Mes turime nuspręsti, ką darysime šiuo klausimu. Ir neseniai įvykiai susijęs su Italijos žvejybos laivynu, žvejybos laivu mes turime labai atsargiai žiūrėti į bet kokius susidūrimus su generolu Gaddafiu ir Libija. Ir turime aiškę poziciją pareikšti šiuo klausimu. Ponas Diezdemera. Ačiū, pirmininkė, ir aš norėčiau prisidėti prie šių diskusijų. ES išorės sienų apsauga tai yra valstybių narių kompetencija, o ne Frontex kompetencija. Taigi, ką tada daro Frontex? Jis atlieka koordinatoriaus, e, strateginės analizės funkciją, pabėgėlių sugražinimo klausimus sprendžia. Ir e, būtent e, Frontex užtikrina tinkamą bendarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, tačiau jis neturi jokių administracinių galių priemant sprendimus dėl e, pabėgėlių gražinimo. Dabar dar keletą žodžių. Dabar yra susidariusi ekonominė krizė ir e, padidėja imigrantų srautai kai kurio, į kai kurias valstybės nares. Taigi kyla klausimas, ar iš tiesų mes galime reikalauti, užtikrinti solidarumo principo taikymą, ar solidarumas iš ties gali būti užtikrintas, kai kai kurios valstybės susiduria su dideliais imigrantų srautais. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Laitinen ir užduoti klausimą. Dėl priemonių, kurios yra dabar yra įgyvendinamos taikomos tam, kad Frontex galėtų tinkamai spręsti susidaręs problemas. Ar tos pačios priemonės taikomos prie visų išorės sienų? Ponas Alfano, prašom, dvi minutės. Pone Alfano, ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad ponas Laitinen atsakys į bent vieną klausimą Norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tuos e, nuskendusius viduržėmio jūroje. Ką Jūs manote apie tai, kad e, e, patrulia, už patruliavimą yra atsakingos trečiosios šalis, pavyzdžiui, Libija. Ką Jūs manote apie tai, ką pasakė anksčiau e, pasisakiusieji, kad Italija įgalino Libijos e, institucijas patruliuoti viduržėmio vandenyse ir e, Libanijos institucijos apšaudė Italijos e, žvėjus ir galiausiai pasiteisino, kad mane, kad tai yra nelegalus imigrantai. Taigi, ką Jūs manote apie įsilaipinimą nelegalių imigrantų? Iš viso šį rytą ketvirtą valandą įsilaipino 140 žmonių kiti greičiausiai plaukę laive mirė. Bet kuriuo atveju tokių situacijų negalime ignoruoti. Dar vienas dalykas. Norėčiau padėkoti tam, ką pasakė ponas Hunko, nes iš tiesų negalima e, sum, sumaišyti karinį ir demokratinį kontroliavimą, demokratinę priežiūrą. Ačiū, sako pirmininkas, iš tiesų daug yra užduota klausimų, bet jau e, reikėtų paskubėti, kad, būtum, kad e, užbaigtumėm pirmąją mūsų darbų sesiją. Taigi, padubendrinant, norėčiau suteikti žodį ponui Latinen Frontex direktoriui. Ačiū pirmininkė, ačiū už dalyvavimą visiems pasisakiusiems. Turiu pasakyti, kad negaliu atsakyti į visus klausimus dėl laiko trūkumo, bet e, apibendrinsiu pagrindinius aspektus. Tai yra visų pirma, reikia prisiminti, kad sienų kontrolės funkciją atlieka nacionalinės institucijos institucijos. Frontex nėra suteikti šioje srityje jokie įgaliojimai. Visos priemonės sprendimai yra primami atitinkamų valstybių narių institucijų. O koks yra mūsų vaidmuo? Mūsų yra vaidmuo atlikti rizikos analizę, e, leisti valstybėms narėms e, koordinuoti e, veiklas ES lygmenių, finansuoti visą tą veiklą iš dalies ir skatinti ES valstybių sienos pareigūnų gebėjimus, kad jie galėtų įgyvendinti ES teisės aktus. Kai dėl pagrindinių teisių norėčiau Jums priminti štai ką, kas priema sprendimus, ne Frontex, o kompetitinga nacionalinė institucija, kuri priema sprendimą įsileisti e, pabėgėlį į šalį ar jį siūsti iš šalies. Taigi tai nėra Frontex kompetencija. Dabar, jeigu mes pasižiūrėsime, kas dabar yra vykdoma valstybių narių, ir kas yra daroma ES lygmenių, tai yra kokia veikla yra koordinuojama Frontex. Iš viso yra suskaičiuota 11 e, tūkstančių e, misijų dienų ir e, šioms veikloms yra skiriama 90 milijonų eurų. Tuo tarpu šioms operacijoms yra, juose dalyvauja 200 pareigūnų. Valstybės, valstybės tarės iš viso gyvendina 400 e, dienų operacijų. Neaišku, koks yra toks, tos biudžetas. Dar vienas dalykas, kurio mes neaptarėme čia, tai yra gebėjimų formavimas. Ponas Buzutil kalbėjo apie mokymų programą, kuri egzistuoja Europos lygmeniu. Tai yra bendra programa, kuri buvo parengta kartu su valstybėmis narėmis taip pat e, bendrabiavant su mūsų strateginiais partneriais, kurie taip pat prisidėjo prie šios programos e, formavimo ir šią programą jau taiko, naudoja visos valstybės narės. Kaip mes kontroliuojame išorės sienas? Ir mes bandome apmokyti uh, nacionalinius pareigūnus, įtraukti juos į bendras misijas. Taip pat mes atmokome ir mūsų darbuotojus ir visai neseniai buvo organizuotas mokymų e, susitikimas. Taigi šioje srityje bendradarbiavimas tęsiasi. Dabar, kai dėl trečiųjų šalių, kurios yra mūsų partneriai, tada užduokime tokį klausimą. Ar kartu su trečiosiomis šalimis mes turėtumėm kartu bendradarbiauti ir tokiu būdu užtikrinti pagrindinių teisių įgyvendinimą ar geriau jų neįtraukti į visą šį procesą. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, paminėti tas, tuos nelaimingus atsitikimus jūrose. Uh, Kokia yra pagrindinė pas, e, pasienio pareigūno užduotis tokioje situacijoje? Yra išgelbėti gyvybę. Ir visose šiuose nelaimėse vykdoma žmonių gelbimo operacija. Na tai yra pagrindinė užduotis ir būtent tai aš norėčiau pabrėžti. Dabar dėl valstybių narių gebėjimo įvertinimo. Kol kas tuo neužsiema Frontex, mes nerengėme ataskaitų apie tai, kokias funkcijas ir gebėjimus yra prisėjimusi atskira valstybė narė. Tam yra kiti ES egzistuojantis mechanizmai. Savo pasisakymo metu minėjau kovą su organizuotu nusikalstamumu prie sienų. Ir iš tiesų labai malonu matyti kolegą iš Europolo, kuris greitai pasisakys ir būtent Frontex ir Europol, nors jų veikla yra aiškiai apibriešta, jos kasdienėme gyvenime bendradarbiauja. Deja, man daugiau nėra suteikta galimybė sakyti į atskirus klausimus, bet jeigu yra poreikis, aš iš tiesų galiu pateikti atsakymus raštu. Ačiū. Dėkoju ponui Laitinenui. Manau, kad visi suprantame, kad e, mus jau pradėjo spausti laikas, bet vis tiek ponas Hunko iš Bundestago galbūt norėtų sureaguoti. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė, pabandysiu glaustai pakalbėti savo pirmame pasisakymė. Sakiau, kad žmogaus teisės organizacijos e, yra pareiškusios nemažai kritikos uh, ir 2007 taip pat buvo ir e, įvairių organizacijų teisinių išvadų, kurios buvo kritiškos. Ir viską apibendrinti galima taip. Europa naudojasi neteisėtais metodais, norėdama apsisaugoti nuo imigrantų Frontexas nepakankamai atsižvelgia į žmogaus teisės, į e, tų, kurie prašosi prieglopščio ES valstybėse narėse teisės. Na, o kalbant apie Frontexą, tai iš tikrųjų ne Frontexas vykdo visas operacijas prie ES sienų. E, Bet e, žmogaus teisų organizacijos ir klausė, o iš kur, e, taip sakant, kyla tas pasienio režimas ES. Tai svarbus klausimas, kalbama apie ES prestižą, nes žmogaus teisės yra ES vienas iš kertinių dalykų. E, Ir iš tikrųjų čia nėra kalba apie priešinimąsi arba e, pačios ES neįgymą, bet apie žmogaus teisės, kurios yra labai svarbios. Ponas Busu, na dabar greitai sureaguosiu į pono Hunko pareiškimą, kad Frontexas kontroliuoja visus pabėgėlius. Ne, taip nėra. Dar kartą pasakysiu, kad kompetencija kalbant apie išorės sienas ir apie pabėgėlius, priklauso vis tik valstybėms narėms. E, taip, yra Europos prieglapščio paramos agentūra, kuri ir pagal ES atsakymus bus atsakinga už tuos klausimus. Ponas Galasovskis klausė, ar turime adekvatų finansavimą superagentūrai ar tokiai pagalbiniai agentūrai. Ir čia esminis klausimas, nes viena iš pataisų numato kaip tik suteikti Frontexui galias pirkti arba nuomotis jam reikalingą įrangą. Jeigu tai bus nuspręsta, tai aišku ir biudžetą reikės kitaip patvarkyti. Dar vienas dalykas - žmogaus teisės. Suprantama, kad daug žmonių susirūpinę dėl žmogaus teisų. Pereitą savaitę uh, su Europos parlamento delegacija buvau Varšuvoje ir šis klausimas bus, mūsų darbo tvarkėje buvo vienas iš pirmųjų. Klausėme nemažai klausimų apie žmogaus teisės ir gavome beveik visus išsamius atsakymus. Frontexas labai aiškiai, nedviprasmiškai mums pasakė, kad laikosi nulinės politikos žmogaus teisės rytyje. Jeigu bent vienas atstovas iš nacionalinės pasienio tarnybos pažeis žmogaus teisės bendros operacijos metu, daugiau jisai niekada nebus kviečiamas į tokias operacijas. Taigi žmogaus teisės bus labai svarbi mano pranešimo dalis. Dabar dėl pono Saravyje minėtos e, informacinių technologijų agentūros. E, steigimo. Jis pasisako prieš tai, aš jo nuomonę savo kolegai Koelio perduosiu. E, kiek supratau, kolega sako, kad tokia agentūra galėtų būti integruota į Frontexą. Ir galbūt rytoj per sesiją, kai mes kalbėsime apie šiandieną, galima bus tą klausimą dar kartą kelti. Dar vienas dalykas, man labai patiko pono Tavarės pasisakymas iš Graikijos. Uh, kai jisai sakė, kad mums reikia Frontexui suteikti visas tinkamas priemonės, kad jis galėtų veikti. Puiku, kad tokia mintis kyla būtent iš Graikijos, kuriai iškyla dideli sunkumai ginant išorės sienas. Taigi, turime labai aiškiai klausti savęs, ar Frontexas atneša mums pridėtinę vertę Europos lygmenių. Mano atsakymas yra, Frontexas gali atnešti tą pridėtinę vertę. Nesakau, kad atneša. Privalo veikti geriau, negu kad veikia iki šiol. Ir dabar reaguojant į dar vieną klausimą, pono mera klausimo, dar galiu pasakyti, kad sienų apsauga yra valstybių narių kompetencijos rytis. Tačiau Reglamento antras straipsnis labai aiškiai sako, kad Frontexui taip pat tenka prievalė padėti valstybėms narėms, kai reikia padidinti techninę paramą prie išorės sienų. Taip, tai yra valstybės narės suverenitetas, bet kai viena šalis susiduria su sunkumais, mes visi turime susiburti ir jai padėti. Ir tai leidžia man perėti prie solidarumo, apie kurį kalbėjo ponas Demera. Iš tikrųjų, turime siekti solidarumo, solidarumo, kuris būtų veiksmingas. Ar tai būtų, taip sakant, laisvanoriškas solidarumas, ar privalomas solidarumas, tai netiek svarbu. Svarbu, kad jis veiktų kol kas jisai neveikia, viską turime padaryti, kad jisai veiktų praktikoje. Dėkuoju ponui Busutilui, Hunko, ponui Laitinen, visiems, kurie pasisakė. Diskusija buvo gyva ir naudinga. Ir e, mūsų antroji sesija, kurią tuoj pradėsime, aš manau, turėtų būti nemažiau įdomi. Taigi dėkoju visiems pasisakiusiems ir nedarydami jokios pauzės, kadangi mums liko tik valanda darbui, pereiname prie kitos sesijos. Noriu priminti jums, kad ir kalbu čia ypatingai <laughs> nacionalių parlamentų atstovams, kad vertimo žodžių paslaugos yra ribotas laikė. Taigi kviečiu poną Vainrait, Europol direktorių, poną Demerą, kuris yra Libė komiteto narys, atsakingas už Europolo darbą, ir Lordą Peter Baunes, ES teisingumo ir institucijų pakomčio pirmininką iš Lordų rūmų Junktinėje karalystėje. Aš siūlau visiems jiems ateiti čia į prezidiumą. Thank you. We thank you all for your... Dėkoju, dėkoju už jūsų supratimą, supratingumą. Na, na, mūsų antroji sesija yra labai svarbi, joje kalbėsime apie Europolą, turime tam tik vieną valandą. Todėl pirmiausia išklausykime mūsų prelegentų. Tikiuosi, kad e, jie nesugaiš daugiau kaip e, dešimties minučių kiekvienas, o paskui visi, kurie norės pasakyti, turės po porą minučių pasisakymams. Po to, iš karto po to. Na, o dabar suteikėme žodį ponui Rob Wainwright, kuris yra Europolo direktorius. Prašom gerbiamasis pirmininkė, Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane į šį posėdį, man garbė pradėti šią svarbę sesiją skirtą Europolui. Žinoma, šios dienos diskusijoje mes susitelksime ties to, kaip galima sustiprinti Europolą demokratinę atskaitomybę. Per pastaruosius pastaruosius metus čia įvyko nemažai pokyčių, nemažai mūsų dar laukia ir aš pabandysiu apie juos savo pasisakymę pakalbėti. Ir žinoma, aš norėčiau jums pristatyti Europolo darbą, kad galėtume e, įsivaizduoti, e, kokiam kontekste mūsų diskusija vyksta. Taigi Europolas yra ES e, teisės saugos e, agentūra, kurios pašaukimas yra ginti Europos piliečius, e, ginti e, valstybės narės nuo nusikalstamumo, nuo organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo. Ir aš manau, kad mes dabar efektyviai koordinuojame mūsų veiklą, kovodami su nusikalstamais tinklais. ES. Mes keičiamės e, atitinkamą informaciją tarp e, valstybių narių atitinkamų institucijų. E, mes naudojamės 60 ekspertų, kriminalistų iš įvairių valstybių narių paslaugomis. Mūsų biudžetas maždaug 85 milijonai eurų. Mūsų agentūra remiasi 27 veiklos tarnybomis ir kiekvienais metais vykdo e, po keletą tūkstančių operacijų, kovodami su uh, nusikalstamomis grupuotėmis ES. Tai leido mums e, per pastarosius metus nemažai tokių nusikalstamų grupuočių uh, likviduoti, užkirsti kelią įvairiems nusikaltimams, tame tarpe priekyba vaikais ir taip pat atgauti nemažai nusikalstamų būdų uždirbtų lėšų. E, tai, sakysime, paskutinė mūsų operacija buvo skirta e, kovai su internetiniu nusikalstumumu. E, vaikų seksualinio e, išnaudojimo srityje. E, tokių operacijų kiekvienais metais mes atliekame po keliolika. Pastaroji operacija buvo įvykdyta 19 valstybių narių. Ir ten mes e, susėmėme visą tinklą nusikaltelių. Ir tai tokia tarsi e, tipiška operacija, kuri rodo, kaip mes pasinaudojame operacinėmis e, platformomis, e, analizuodami atitinkamą informaciją ir tą informaciją panaudodami e, policijos veiksmams vietose, saugojant ES piliečius. Taip pat reikėtų priminti, kad tokių prievartinių galių Europolas neturi. E, jisai tik tai e, koordinuoja valstybių narių policijos pajėgų veiksmus, e, atlieka tam tikro informacijos centro vaidmenį ir tarnauja kaip tam tikra platforma, kuri leidžia, kad policijos agentūros visoje Europoje galėtų veikti veiksmingiau. E, mūsų veikla susijusi su nacionaliniu suverenitetu, žmogaus teisų apsauga. Ir e, be jokios abejonės, kad tie dalykai yra labai jautrus mūsų piliečiams ir mūsų parlamentams. Sakiau, kad Europolas tengiasi užtikrinti, kad Europos piliečiai būtų saugesni, geriau apsaugoti nuo organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo. Ir e, Mes e, esame suinteresuoti, kad mūsų veiklos skaidrumas ir atskaitomumas būtų stiprinami ir toliau. Lisabono sutartis e, įnešė daug pokyčių tame, kaip veikia ES, tame tarpe ir kaip vykdomas bendradarbiavimas e, teisingumo ir vidaus reikalų srityje, taip pat ir atskaitingumo srityje įvyko nemažai svarbių pokyčių. E, tačiau Europolas nėra tipiška Europos agentūra. E, mes buvome įkurti maždaug dešimt, e, prieš dešimt metų tarp institucijų, tarp vyriausybinio bendradarbiavimo pagrindų veikti teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir tada, žinoma, parlamentų kišimasis į mūsų darbą buvo ribotas e, ir daugiausia e, buvo dirbama valstybių narių ir komisijos lygmenių ir tarybai teko ginti Europos piliečių teisės. Visai neseniai dar Europolas e, buvo atskaitingas tik tai tarybai ir valdymo, ir valdymo tarybai Lisabono sutartis sustiprina parlamentų vaidmenį tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių ir, kaip jau sakiau, mes tai sveikiname. E, Lisabono sutarties įsigaliojimas suteikė mums e, didesnę galimybę sustiprinti Europolo skaidrumą. E, Pagal sutartį parlamentas, nacionaliniai parlamentai atsiduria sprendimų prieimimo proceso centre, Ir e, Europolui tai sukuria naują demokratinės atskaitomybės sąrangą. Pagal e, Lisabonos sutartį mes vis dar liekame atskaitingi e, va, val, e, vadovų e, tarybai, bet sustiprėjo ir atskaitomybė nacionaliniams ir Europos parlamentui. Todėl Europos parlamentas nuo pat pradžios dabar įsijungia į procedūrą ir įgyja veto teisę. Keičiasi ir informacija, kurią turime patikti parlamentui. Ir, ir Europos parlamentas, ir nacionaliai parlamentai taip pat įgyja naujas galės įvertinant Europolo veiklą. Ateityje Europolo reglamentas labai aiškiai nurodys, e, kokiais būdais Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai galės vykdyti demokratinę priežiūrą. E, ypatingai, kai kalbama apie bendradarbiavimą policijos veiklos srityje. Pagal Lisabono sutartį e, atsirado nauja teisinė bazė, teisinis pagrindas, E, tai mums padeda dirbti skaidriau, e, aiškiau konstruoti vidaus saugumo architektūrą ir geriau bendradarbiauti su Frontexu ir kitomis Europos agentūromis. Ir tokiu būdu atsiranda tam, tikros, e, tam, tam tikrai papidmenys, kai agentūros remia vieną kitą ir, sakysime, tai pasakytina ir kalbant apie Europolo ir Frontexo bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su kitomis agentūromis. Pagal naują teisinę sistemą Europos parlamentas turi užtikrinti, kad Europolas būtų visiškai atskaitingas. Europos parlamentas yra biudžeto prieimimo institucija kartu su taryba nuo šiol. Taigi parlamentas turi patvirtinti išlaidas Europolo ir taip pat sekti, kaip yra vykdomas biudžetas. Ir Taip pat parlamentas turi gauti metinę ataskaitą apie e, lėšų panaudojimą iš Europolo direktoriaus. Šios priemonės yra praktinio pobūdžio, kurios turėtų demokratinį atskaitomumą pakeisti ir mes labai džiaugiamės tuo. E, Dar labai svarbus dalykas mums yra duomenų apsaugos klausimas. Tai svarbu ir nacionaliams parlamentams, ir piliečiams tiesiogiai. Aš pripažįstu, kad Europolo padėtis čia yra unikali. Mes e, renkame, saugome asmens duomenis. Tai yra labai svarbu mums e, kovojant su terorizmu ir nusikal, organizuotų nusikalstamų. Bet aš labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad Europolas. Uh, E, turi labai stiprią e, duomenų apsaugos sistemą, gal pačią griežčiausią visame pasaulyje. Ta sistema per pastarusius 15 metų yra labai apdarė atidžiai išplėtota ir mes užsitikrinome deramą pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvės savo darbe. Parlamento vaidmuo neapsiriboja biudžeto dalykais ir tarybos sprendimų įgyventinimu. E, Sutart Taip pat e, padidėjo mūsų atskaitomumas parlamentui, mes turime pateikti metinę ataskaitą parlamentui, taip pat parlamentas turi teisę išsikviesti Europolo vadovą ir aptarti Europolo dalykus. Noriu pasakyti, kad valdyba taip pat e, turės e, pasitelkti išorės nepriklausomus ekspor, e, ekspertus, kad jie galėtų įvertinti, kaip įgyvendinamas darybos sprendimas dėl Europolo. E, Dabar Europolo reglamentas. Tarybos sprendimas jau sukūrė e, struktūrą Lisabono starties nuostatoms įgyvendinti. Mes veiksime pagal 88 sutarties straipsnį ir taip pat tikimės, kad sutarties nuostatos atskaitomybę mūsų sustiprins. Taip pat tikimės, kad sutartis galės e, patobulinti, pagerinti mūsų vaidmenį, padedant nacionaliniai policijai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Komisarė Melstrom yra pasiūlusi e, priemonių planą, kaip uh, pagerinti mūsų veiklą ir kaip įgyvendinti naują teisinę sistemą nuo šių metų. Šis etapas yra labai svarbus, kadangi Europolas jau nemažai laiko ir energijos e, skiria prisiderindamas prie naujos teisinės sistemos ir man atrodo, mes turime labai gerai pasižiūrėti, kaip dabar sekasi mums įgyvendinti naujas taisyklės. Mes kartu su komisija ir Libe komiteto atstovais, pirmiausia, ponų Dijas Demera, taip pat nacionalinių parlamentų atstovais ir Europolo valdybos atstovais esame susitikę, kad aptartume tai, kaip galima nustatyti teisingus kriterijus mūsų veiklos įvertinimui ir kaip e, dirbti pagal e, tam tikrą priemonių planą žemėlapį, žengiant link naujo Europolo reglamento. E, kalbame apie teisinę sistemą keliems ateinantiems metams, kuri turi atitikti mūsų tikslus, galvojant ne tik apie demokratinę atskaitomybę, bet ir apie mūsų pajėgumus, e, kurios reikia Europolui, kad galėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Galima būtų pasinaudoti šią progą ir pasitikslinti mūsų veiklos tikslus ir mandatą, ypač galvojant apie kovą su tarptautiniu nusikalstamumu nes nacionaliniu lygiu tampa vis sunkiau su šio reiškiniu kovoti. Nepamirškime kibernetinių nusikaltimų, pinigų plovimo ir teroristinės veiklos finansavimo. Pirmininkė, mes labai džiaugiamės galimybėmis, kurias suteiks naujas reglamentas Europolo įtvirtinti stipresnę sistemą, atskaitomybę sistemą nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui. Uh, Ir tikimės, kad mes e, taip pat turėsime didesnių, geresnius pajėgumus kovoti su nusikalstamu, kaip panašiai kaip ir kitų agentūrų atveju. Dabar ponas Dėsdemera. Aš vis žiūriu į laikrodį ir prašau, kad e, jūs kalbėtumėte nelgiau kaip 10 minučių. Dėkoju pirmininkė. Noriu pasveikinti ir Europolo direktorių. Taip pat e, norėčiau pasveikinti ir Lordų rūmų atstovą. Norėčiau pasisveikinti taip pat ir su nacionaliniu parlamentu atstovais, ypač e, tais, kurie atvyko iš Ispanijos parlamento. Kalbėsiu atvirai, nes e, siekiu, kad būtų įgyvendintas tarp, tas, tarp institucinis bendradarbiavimas. Ko mes neturėtumėm kartoti, gerbamas pirmininkė? Tad dabar jums kyla klausimas, apie ką aš kalbėsiu. Atsižvelgiant į praeitį, turėčiau pritarti tam, ką pasakė Robas. Europos parlamente iš tiesų mes e, žinome tokių e, nesėkmingų istorijų susijusių su tuo, kaip e, funkcionuoja agentūra. Visų pirma, Europolas buvo įkurtas e, konvencijos pagrindu, tačiau jo vystimasis iš tiesų vyko labai lietai. Iš tiesų dabar jau yra padaryta didelė pažanga ir buvo priimtas e, tarybos sprendimas, kuris ir sudaro Europolo steigimo teisinį pagrindą. Ir Europos parlamente aš rengiau pranešimą šio klausimu. Jūs greičiausiai apie tai žinote ir jūs greičiausiai žinote taip pat ir tai, kad Europos parlamentas e, pritarė e, mano nuomoniai, kurią aš rengiau Europolo klausimu. Mes pateikėme 30 pakeitimų, daugiau nei 30 pakeitimų ir tik tai į kelis iš juo e, taryba atsižvelgia. Taigi, tuo metu Lisabono sutartis dar nebuvo įsigaliojusi ir taryba iš tiesų e, nelabai norėjo atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę, jau nekalbant apie nacionalinių parlamentų nuomonę. Taigi 2008 m. sausio 17 d. Europos parlamentas patvirtino pakeistą pranešimą dėl Europos tarybos sprendimo įsteigti Europolą. Tačiau Europos parlamento ir tarybos problemos tuo nesibaigė jas dabar įvardinsiu. Mes dabar turime taip vadinamą Europolo paketą, kuris turėjo įsirituliuoti į Europolo sprendimą. Na ir to Europolo paketo atžvilgių Europos parlamente nuomonės rengė net keturi pranešėjai. Viena pranešėja rengė e, pranešimą apie duomenų mainus, apie E, konfidencialios informacijos panaudojimą. Po to dar vienas kolega vokietis buvo, e, panas Albertat, e, buvo atsakingas už ryšius su trečiosiamis šalimis bei kitomis organizacijomis, su kuriomis Europolas turėtų sudaryti sustarimą. Taip pat ponas Karku, kuris dabar yra konservatorių delegacijos vadovas, uh, E, pasiūlė naujus standartus, kurie turėtų būti taikomi konfidencialiai informacijai. O, na, o aš rengiau pranešimą e, dėl standartų, e, kurie turėtų būti taikomi Europolo bylų analizai. Taigi, kas buvo padaryta? Taryba patvirtino Europolo sprendimą tik prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai. Pagal Lisabonos sutartį mes galėtumėm jau dalyvauti bendro sprendimo procese, patvirtinant šį teisės aktą. Ir to dalyko mes negalime ignoruoti. Ir šiuo atveju tai neįtakoja mūsų santykių su Europolu, su kuriuo mes norime bendradarbiauti, kurį mes norime paremti. Tiesiog e, norėjau pristatyti Jums visą šį kontekstą. Mes džiaugiamės, kad egzistuoja Europolas, džiaugiamės ir Sicilijos Maltrom iniciatyvomis, kur iš tiesų, kaip sakė, taip ir padarė. Dabar yra atliekamas įvertinimas, veiklos įvertinimas, kas leis vėliau priimti kitus teisės aktus, kurie yra numatyti Stokholmo programoje. Dar norėčiau pateikti vieną paaiškinimą. Norėčiau taip pat kreiptis į tarybos atstovus, kurie šiandien nedalyvauja. Europos parlamentas dėl šio klausimo pasakė, kad įsigaliojus tarybos sprendimui ir praėjus šešiems mėnesiams turėtų būti parengta nuomonė. Taigi turėtų būti peržiūrėtas tas naujas reglamentas, kaip jis yra įgyvendinamas. O ko mes pageidaujame? Mes pageidaujame kad būtų užtikrintas tinkamas bendradarbiavimas su nacionaliniais parlamentais ir kad jie būtų įtraukti į tą įvertinimo procedūrą. Na, o kai dėl mano ankstesnių minčių. Parlamentas turi pami nepamiršti tai, kas įvyko anksčiau, bet taip pat dėti pastangas, kad toliau būtų plėtojamas tarp institucinis dialogas. Taigi, kas dabar atsitiks su tuo naujoju reglamentu? Na, aš nesakysiu dabar, kokias funkcijas įgys Europolas, nes visi jūs e, ją žinote ir tai, kaip vyksta, veikia Europolas. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Vienas iš jų yra susijęs su parlamentinė priežiūra. Mano manimu, šiandienai parlamentinė priežiūra yra nepakankama. Pri, atsižvelgianti tai, kas buvo numatyta tarybos sprendime. Antras dalykas yra susijęs su e, asmens duomenų apsaugos sustiprinimu. Taigi Reikia šiuo atžvilgiu paminėti domino apsaugos pareigūną, taip pat nacionalinės priežiūros institucijas bei dar vieną kontrolės instituciją, kuri yra svarbi domenų apsaugos srityje. Visi šie žmonės yra skiriami šios postus nepriklausomai, tačiau kas iš tiesų yra atsakingas už duomenų priežiūrą. Tai nėra aišku mes taip pat turėtumėm vengti kitų problemų pasikartojimo, kurie nėra mano išgalvoti. Tačiau tie dalykai iš tiesų kenkia parlamentiniai priežiūrai, už kurią turėtumėm būti atsakingi mes. Na, atliekant tokius svarbų darbą reikalingas pasitikėjimas. Jis taip pat yra labai svarbus ir negalime to ignoruoti. Dabar norėčiau prisiminti, kas yra rašoma tarybos sprendimo dešimtajame punkte, dešimtajame straipsnė, kad kiekvienais metais bus parengta darbų programa Taip pat Europolas parengs metinę veiklos ataskaitą ir teigiama, kad visi šie dokumentai bus pateikti tarybai patvirtinimui, o taryba pateiks šios dokumentus parlamentui susipažinti, tačiau to nepakanka. Na, mes jau gauname šiuos e, dokumentus, kad būtumėm informuoti, bet tai nėra tikroji demokratinė priežiūra. Dar vienas dalykas, 34 e, straipsnis šeštoji dalis. Na, pateikiu labai daug pavyzdžių. Tai yra kontrolės e, institucija, kuri parengs reguliariai ataskaitas. Jas siūs Europos parlamentui ir tarybai. Taryba galės pateikti komentarus, kurie, bus, kurie papildys parengtą ataskaitą. Tačiau kas tada atsitiks? Tada taryba priims sprendimą, ar paviešins šias ataskaitas. O jeigu priims teigiamą sprendimą, tada nuspręs, kokiamis sąlygomis bus ta, e, tie duomenys paviešinti. Tačiau kurgi tas, ta demokratinė priežiūra, kokį vaidmenį čia vaidina Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Taigi Gerbiamas direktoriau, mano frakcija ir didžioji dauguma parlamentarų remia jūs ir jūsų darbą. Manome, kad jūsų veikla yra labai svarbi, kovojant su organizuotu nusikalstamumu, taip pat ir kitomis problemomis. Na ir tai vienintelė ES institucija, kuri gali veikti šioje srityje. O pabaigai norėčiau pasakyti, kad e, taryba iš tiesų turi atkreipti dėmesį tai, ką sako Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Dėkuoju ponui Diezdemirai, o dabar trečiasis e, kalbėtojas, lordas Peteris Baunes. E, noriu jums priminti dėl e, vertėjų darbo. Jie dirbs iki pusės septintos, taigi labai labai prašau nekalbėti ilgiau kaip dešimt minučių. Dėkuoju, ponas pirmininkė, jums už tai, kad steigėte žodį ir kad pakvietėte nacionalinių parlamento atstovus padiskutuoti su jumis. Lordų rūmai E, Europos reikalų komitetas šių rūmų labai domisi Europolo veikla ir per, keletą, per 15 metų parengė septynės ataskaitas dėl Europolo. Taigi mums rūpi, kaip dirba Europolas, mes labai jį remiame. Labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šiuose diskusijose. Paskutinė ataskaita, kuri mūsų komitetas paskelbė, e, buvo paskelbta 8 metais. E, ten kalbama apie euro. Tai buvo padaryta po Europolo pertvarkos sprendimo paskelbimo, bet prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Tuo metu mes rekomendavome uh, užtikrinti didesnį Europolo atskaitomumą Europos parlamentui ir nacionaliniams parlamentams. Ir mes iš tikrųjų labai e, sveikiname e, oficialų teisinį pagrindą nustatantį atskaitomybę. E, bet, ponas pirmininkė, jūs kalbėjote apie vieną dalyką, kurio, kurio mes taip nesidžiaugiame. Jūs sakėte, kad apmaudu, jog praėjus metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo dar neapsispręsta dėl e, parlamentinės priežiūros sistemos. Mes remiame šią mintį ir aš būtent e, keliu klausimą, kokia turėtų būti parlamento priežiūra, o net kalbėsiu šiandien apie Europolo funkcionavimą. Manau, kad šios klausimus reikia teisėtai kelti ir Lordų rūmų komitetas džiaugiasi, kad Europos parlamentas e, kelia šį klausimą, kad kalba apie tai su komisija. Mes, aišku, negalime pakeisti Lisabonos sutarties, tačiau mes uh, kvestionuojame e, skirtingas formuluotės. Pavyzdžiui, 88 straipsnis, kuris kalba apie Europolo e, priežiūrą e, nacionalinių parlamentų ir 85 straipsnis apie Eurojusto priežiūra. Egzistuoja skirtumai, mūsų nuomonė jie nėra labai dideli, tačiau manome, kad abiejų šių institucijų priežiūros procedūra turėtų būti labai panaši mums labai sunku suprasti, kodėl komisija e, paskelbė skirtingus tvarkaraščius, numatydama parlamentinės priežios e, procedūras dėl tų dviejų institucijų. Liepos mėnesį komisija paskelbė e, tvarkaraščius dėl parlamentinės priežios diskusijų su Europolu E, sakoma, kad bus e, paskelbtas komunikatas dėl konsultacijų, o 2011 e, bus nutarta dėl struktūros, 11 dėl formato ir praėjus tik trejiems metams prasidės pati priežiūra, o dėl Eurojusto komisija numato pradėti priežiūrą 12 metais, pateikusi kitais metais pasiūlymą. Taigi aš nesuprantu, kodėl egzistuoja skirtingos procedūros ir kodėl dėl Europolo reikia laukti iki 2013 metų. Kozakas yra pabrėžęs, kad labai svarbu, jo komisija su nacionaliniais parlamentais ir Europos parlamentu konsultuotųsi ir mes remiame šią poziciją. Mūsų nuomonė tą galima padaryti paprastu būdu. Kokia bebūtų patvirtinta procedūra, ji turi būti paprasta. E, Teisingumo ir institucijų komitetas kol kas nėra pateikęs jokių pasiūlymų. Mes E, laukiame dar komisijos pasiūlymų ir paskui juos nagrinėsime, atlikdami parlamentinę priežiūrą, galbūt pateikdami irgi pranešimą šiuo klausimu. Tačiau, vėl kartuoju, procedūros turi būti paprastos. E, bendruomenių rūmų komitetas atitinkamas sako, sako kad e, ten, kur atstovaujama visiems parlamentų rūmams, gali būti daugiau kaip šimtas narių, kurie užsims priežios dalykais, bet man atrodo, tai yra nerealistiška. E, reikia e, galvoti apie paprastą priežiūrą ir mes turime prižiūrėti uh, direktorių veiklą ir mes neturime e, padaryti Europolo veiklos dar sudėtingesnės ir primesti papildomos naštos ar biurokratinių reikalavimų. Mes ne, nenorime, kad parlamentinė priežiūra būtų tik atskirų operacijų priežiūra, tai yra susijęs su saugumo dalykais. Mūsų nuomonė, mes turėtume pirmiausia vertinti šios institucijos veiklą, žiūrėti, kaip galima pagerinti šią veiklą, komentuoti jo strategiją ir galvoti, kaip našiai būtų galima dirbti taupant lėšas mums taip pat labai svarbu užsitikrinti, kad priežios struktūros būtų kaip greit, galima greičiau įdėktos. Mes remiame Lisabonos sutarties nuostatas, remiame nuostatą, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas įgavo papildomų funkcijų. Vienintelis nuvilintis dalykas tai yra tvarkaraštis pasiūlytas dėl uh, Europolo. Uh, Aš e, tikiuosi, kad tai bus pakeista ir mes iš tikrųjų labai laukiame tos priežios procedūros, kurios, kurioje dalyvaus nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas. Dėkoju, kad sutaupėte mums laiko. Turime šešis norinčius pasisakyti, dabar matau septintą. Ir ponia Matė taip pat. Ir jeigu sugebėsime skirti vienam kalbėtojui po dvi minutės, turėtume suspėti. Tada galėsime ir paprašyti, kad mūsų prelegentai galėtų sureaguoti. Ir pirmiausia, suteikiu žodį ponui Sercik, Čekijos Respublikos Senato nariui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už suteiktą žodį, taip pat už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šioje diskusijoje kur kalbame apie teisingumo reikalus. Tai iš tikrųjų aktuali tema tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose. Ir e, naujausia sutartis įtraukė šį klausimą į savo tekstą. Aš manau, kad mūsų piliečiams e, šis rytis labai aktuali, jautri. Bet e, turime atsižvelgti, ypatingai atsižvelgti į tai, ką galvoja nacionaliniai parlamentai. Dar 2008 metais Paryžiuje, Kozak posėdžiuose, o vėliau Paryž, e, Prahoje apie tai diskutavome Ir e, tos diskusijos parodė, kad kontrolės galių praktinis pritaikymas nėra pakankamai apibrėžtas. Bet dabar mes jau galime pradėti gilesnę diskusiją ne tik nacionalinių parlamentų, bet ir tarptautinės platformos lygmenių, tokios kaip šios dienos posėdis. Neužilgo komisija paskelbs komunikatą dėl Europolo demokratinės priežiūros ir aš norėčiau paminėti, ką mes ten norėtume matyti. Manau, kad e, veiklos kontrolė ir įvertinimas turėtų remtis Europolo ir Eurojus pateiktomis ataskaitomis, kurios turėtų būti pateikiamos kiekvienais metais ir nacionaliniam, nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentui. Tada parlamentai pagal savo procedūras turėtų įvertinti tas ataskaitas, turėtų turėti galimybę užduoti abiems agentūroms klausimus ir aptarti atsakymus į juos su savo nariais. E, mes manome, kad gera platforma ateinančiai diskusijai bus COSAC konferenciją. Ir rudens posėdėje parlamentarai turėtų, gali, e, turėtų turėti galimybę pateikti savo pastabas, dalyvaujant Eurojust ir Europarl, e, Europolo direktoriams. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išreikšti pasipiktinimą, kad toks svarbus klausimas e, nėra tinkamai sprendžiamas ES iš tiesų turėtų e, suprasti, kad mes atvykstame iš nacionalinių parlamentų, tūkstančius e, kilometrų keliaujame ir mums pasisakyti skiriamos e, kelios minutės. Europolas yra svarbi institucija kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Ir turiu pasakyti, kad e, iš tiesų e, kolega Demero tinkamai pastebėjo, kad e, reikia peržiūrėti 2009 metų sprendimą kuriuo yra įsteigiama Europolo institucija, nes ten yra numatomos nuostatos dėl duomenų apsaugos, kurios nėra pakankamos. Ir e, mes nemanome, kad e, galime patikėti duomenų apsaugos e, aspektus, spręsti vienai agentūrai. ES iš tiesų turėtų skirti daugiau dėmesio šiam klausimui. At, atkreipiam dėmesį tai, kad tyrimuose yra naudojami jautrus duomenys ir jie gali, turi būti e, apsaugoti. Jų panaudojimas turi būti ribojamas. Ir tai turi daryti atsakinga institucija. Na, mes nemanome, kad e, nacionalinė institucija galėtų užsiimti tokiu dalyku. Europolas iš tiesų turi geriau bendradarbiauti su Eurojustu, e, taip pat ir su nacionalinėmis policijos pajėgomis. Kiekvienos valstybės patirtis gali būti paskleista po visą ES. Jeigu kreipsite į mus, mes manome, kad iš tiesų jūs turėtumėt mums suteikti galimybę daugiau pasisakyti, o ne kelias minutės, nes mes turime daug ką pasakyti. Pavyzdžiui, aš norėčiau pakalbėti apie euro Europolo duomenų bazę, kaip jie yra struktūrizuota ir pasakyti, pavyzdžiui, kaip panašios duomenų bazės egzistuoja mūsų šalyje ir kaip jos yra panaudojamos kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Dos sí, minutos, por favor. Como miembro de esta comisión y también de la de los derechos humanos. Dėkui pirmininkė, iš tikrųjų aš dirbu Lybe komitete Europos parlamente ir žmogaus teisų pakomitetyje. Mano kolegos į e, tokias agentūras kaip Frontex žiūri kaip į žmogaus teisų didžiausius priešus, e, bet ne visada tai yra tiesa. Žinoma, mes turime prisiminti, kad piliečiai turi teisę į laisvę, į saugumą ir į teisingumą. Ir jie turbūt tikisi iš manęs, kad aš pasakyčiau, ką ES daro juos apsaugodama. Todėl aš noriu pasakyti, e, paremdama tas agentūras ir institucijas. Taigi mums, e, kaip parlamentarams, e, tenka atsakomybė prižiūrėti, kontroliuoti tas agentūras, kurios uh, užtikrina mūsų saugumą pagal Stokholmo programą. Taigi, mes uh, privalome kalbėti apie tam tikras rizikas, apie bendradarbiavimą su kitomis šalimis uh, be jokių prietarų, nes visų pirma turime saugoti piliečius. Mano rinkėjai dažnai klausia tam tikrų dalykų apie Europolą ir aš noriu paklausti. Uh, Ką galėtume pasakyti apie Europolo prestižą ar patikimumą, atsižvelgiant į pastarąjį kontekstą JAV įspėjimus apie galimus terorizmo išpolius Europoje? Mr. Konstantinos Savaras from the Greek Parliament. Ponas Konstantinas Tavarės iš Graikijos parlamento. Pane Tavarės, ar teisingai ištariu jūsų pavardę? Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau štai nuo ko pradėti. Manau, kad tokie susitikimai su nacionaliniu parlamento stovais yra labai svarbus, ypač e, pagrindinių teisių aptarimo aptarimui. Tai yra, kad visą laiką turėtumėm atkreipti dėmesį į žmogaus teisės aspektus. Tai aktualu visoms ES šalims. Todėl aš nesuprantu, E, kai kurių kolegų pozicijos, kurie nori kalbėti apie kitus dalykus, ignoruojant mano minėtus aspektus. Iš tiesų, mes turime spręsti e, nusikalstamumo problemas, bet e, tuo pat metu gerbent e, žmogaus teisės. Tik tai užtikrinant šį balansą mes galėsime formuoti laisvės teisingumo ir saugumo erdvę. Būtent tai aš norėčiau pasakyti Europolo direktoriui, kad labai malonu buvo išgirsti tai, ką jūs pasakėte. Iki šiol buvo kalbama apie žmogaus teisų apsaugą ir kalbėjome apie tai, kaip jos turėtų būti užtikrintos kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Or... Organizuotas nusikalstamumas e, kai kuriais atvejais padidėjo dėl to, kad ES viduje išnyko sienos. Būtent tai paskatino kai kurių nusikalstamų grupuočių formavimasi, kurios dabar veikia visoje ES teritorijoje. Taigi dabar norėčiau užduoti klausimą - bendradarbiavimas tarp nacionalinių institucijų ir Europolo. Bendradarbiavimas taip pat ir su kitomis organizacijomis. Kaip galėtų būti efektyviai vykdomas? Nes kas mums labiausiai aktualu Graikijoje? Tai yra klausimas, kuris yra susijęs su vienu skandalu. Siemens skandalu. Ir e, nuo po šio skandalo iš tiesų e, mūsų valstybės biudžetas neteko, neteko pinigų, taip pat nukentėjo ir žmogaus teisės. Žmonės tikisi, kad iš tiesų e, bus išsiaiškinta tiesa. Ačiū dabar žodis Renatai Weber. Panelis. Dėkuoju. Pirminkė, aš visiems prelegentams norėčiau padėkoti už jų pasisakymus. O e, tiems e, kolegams iš nacionalinių parlamentų, kurie galbūt e, nelabai gerai susipažinę, kaip viskas vyko ES, turiu pasakyti, kad, kad buvo kalbama apie Eurojust ir Europol, tai Europos parlamentas visada norės teikti joms daugiau galių. Tuo tarpu, kai taryba labai nenoriai apie tai kalbėjo. Ir ponas Demera mums pateikė gerų pavyzdžių šito. Dabar aš noriu užduoti klausimą tiek mūsų pranešėjui, ponui Demerai ir Europol direktoriui. Štai kokį klausimą. Kur mes esame dabar atsidūrę? Kokia dabar yra situacija su valstybių narių pasitikėjimu Europolu? kiek taryba, tai yra valstybės narės, pasitikė Europolu. Ar nenori suteikti daugiau galių Europolui, kad, kadangi nenori, taip sakant, savo galių atiduoti, kuriomis kol kas naudojasi tirdami nusikalstamumą, o galbūt nepasitikė Europos agentūromis dėl to, kad kažkas vadovauja joms iš kitų valstybių narių. Jeigu taip iš tikrųjų yra, tai gal reikia daugiau bendradarbiavimo, kad e, to nepasitikėjimo būtų mažiau. Na ir dar e, noriu paklausti, kadangi pastarąsias kelias dienas viešėjau Kolumbijoje ir susitikau ten ne tik su vyriausybės atstovais, bet su ekspertų grupėmis ir girdėjau, kad jie labai džiaugiasi, kad Europolas sudarė sutartį su Kolumbijos atitinkamomis institucijomis dėl operatyvinio bendradarbiavimo. Ir aš labai apsidžiaugiau dėl to. Taigi kažkuria prasme aš matau, kad žengiama į priekį ir norėčiau sužinoti, o kaip į tai žiūri valstybės narės. Dėkui dabar žodis ponui Galadžeški iš e, Lenkijos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pritarti Lordo Baunės išsakytai nuomoniai, kad e, tarp procedūrų Eurojustui ir Europolui iš principo neturėtų būti jokių skirtumų, kai kalbam apie e, Lisabono sutarties įgyvendimą nėra pagrindo skirtingoms procedūroms ar skirtingam darbų tvarkaraščiui. Ir e, norėčiau taip pat grįžti prie to, ką ankstesnėje sesijoje kalbėjome, apie ką kalbėjome. Anksčiau pasisakiusieji minėjo, kad e, asmens duomenų rinkimas turėtų e, būti Frontexo veiklos sritis. Aš tam norėčiau pasipriešinti, nes e, asmens duomenų rinkimas ir saugojimas yra labai jautrus dalykas. Frontexas galėtų naudotis tokiais duomenimis, bet neturėtų būti jų rinkėjų arba saugotojų. Ir turiu taip pat klausimą Europolo direktoriui, noriu paklausti apie Europolo ir Frontexo bendradarbiavimą. Ypač e, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu, sakysime, su prekyba žmonėmis. Dėkoju dabar žodis ponui Mulder, e, piliečių laisvių komiteto nariui iš Europos parlamento. Aš... Dėkoju kalbėtojams labai trumpas klausimas. Lisabono sutartis taip pat kalba apie Europos prokuroro funkcijas. Ir jeigu bus paskirtas asmuo į šį postą, ko, kaip tai pakeistų Europolo darbą? Ačiū. Galiausiai, ponė Matiju, taip pat lybė komiteto nariai. Dėkuoju pirmininkė, norėjau kreiptis į Europolo direktorių, kad sužinočiau jo poziciją apie CEPOL agentūrą. Kaip žinia, biudžeto kontrolės komitetas praeitą savaitę e, atsisakė patvirtinti biudžeto įvykdymą. Už 2008 metus šią agentūrą aš nežinau, kaip bus nubalsuota per plenarinę sesiją, bet komitetas vienbalsiai be jokių pasipriešinimų atsisakė į patvirtinti biudžeto vykdymą. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate šiuo klausimu. Ir ką galvojate apie policininkų mokymus. Ir apie tai, kaip, ką galvojate apie tai, kad mokymai padalyti į dvi dalis. Galbūt Europolas turėtų užtikrinti šią funkciją. Dar dėl. Um, Aš suprantu, noriu pasakyti, kad e, e, ankstesnis Sepol vadovas e, galbūt yra kažko kaltas, bet naujasis nieko dėtas, kad mes atsisakėme patvirtinti biudžeto vykdymą. Prisiminkime, kad tai yra labai maža struktūra, 23 nariai tik tai ir policininkų mokymai nėra labai veiksmingi. Nemanau, kad būtų uh, E, teisinga ir toliau tęsti šią veiklą. E, kolegos galvoja, kad Europolas turėtų užsimti mokymais. Taigi, ką Jūs galvojate šiuo klausimu? Dėkoju, o dabar e, mūsų prelegentai pasisakys, bet norėčiau pasakyti, kad jūs tikriausiai padėkosite vertėjams, jeigu jie sutiks šiek tiek ilgiau padirbėti, kad mes galėtume e, viską suspėti. Aš jau keletą kartų išreiškiau savo susirūpinimą dėl to, kad galime nespėti laiku baigti, taigi atsiprašau vertėjų ir dėkoju. Dabar žodis ponui Wainwright, Europolo vadovui. Dėkui, pabandysiu atsakyti kaip galima daugiau klausimų. Buvo keletą kartų minėta tas pasitikėjimas Europolų e, keli nariai tą minėjo. Iš tikrųjų, praėjo 15 metų, mes plėtojame savo veiklą, bet kol kas dar neradome savo vietos, neišsikovėme pasitikėjimo tarp policijos tarnybų Europoje. Aišku, mūsų padėtis vis gerėja, ypač laikui bėgant. Mes e, e, šiais metais 15 procentų daugiau atveju išnagrinėjome negu kad praeitais metais, tai rodo, kad mūsų veikla gerėja, bet dar kol kas nacionalinės tarnybos visiškai ne, neišsėmė visų Europolo galimybių. Kodėl? Todėl, kad mes dirbame labai jautrioje srityje, pirmiausia, kovoje su, kovo su terorizmu srityje, mes e, užsimame tam tikrais e, žvalgybiniais šaltiniais, taip pat e, vykdome tam tik, sekame, kaip vykdomos operacijos dvišalių pagrindų ir kartais valstybės yra ne, ne, neįpratusios pasinaudoti Europolo paslaugomis, bet mes turėtume įveikti tą nepasitikėjimą ir pademonstruoti, kad Europolas gali sukurti pridėtinę e, vertę. Mes matome, kad terorizmas ir nusikalstamumas tampa vis platesnio masto Taigi vis dažniau turime naudoti argumentą, kad e, kovoti su šiais reiškiniais reikia pasitelkti Europinės institucijas tokias kaip Europola. Mes turime vėlgi išsikavoti pasitikėjimą, sakyti, kad mes galime e, sukurti papildomą e, veiklą. Mes turime tam tikrų duomenų. E, kurie gali būti labai naudingi kovojant su terorizmu visoje Europoje ir su nusikalstamu. Mes e, turime e, informacijos technologijų pat pajėgumus labai gerus, taip pat apsaugos sistemą. Už tai mes galime pateikti unikalias paslaugas kovojant su nusikalstamumu ir teroristų tinklais. Mes įvykdėme daug sėkmingų operacijų, aš anksčiau pateikiau pavyzdžių ir tai turėtų mums leisti užtarnauti didesnį pasitikėjimą. Manau, kad nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas gali čia mums padėti. Uh, E, nacionalinių parlamentų atstovai turėtų kalbėti su savo vyriausybė atstovais e, ir sakyti, kad reikia, jog tokios institucijos kaip Europolas vaidintų kur kas ryškesnį vaidmenį kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. E, dabar konkretus klausimai ryšiai mūsų su Frontex. Ponas Latinen, man atrodo, jau kalbėjo apie tai. Mes norime kad Europolas galėtų pasinaudoti egzistuojančiamis galimybėmis ir taip pat suteikti analitinių e, žinių ir išteklių Frontexui atliekant savo funkcijas. Europolas ir Frontexas jau dabar dirba gana glaudžiai. Ponas Milderis klausė apie Europos prokuroro pareigybę. Čia mes E, labai produktyviai bendradarbiaujame su Eurojustu, bendradarbiaujame atlikdami daug tyrimų, mes e, pateikėme analizę, e, Eurojustas savo paėgumais papildo mūsų veiklą, analitinę veiklą ir paskui prasideda teisminis procesas, tai yra mūsų darbo pabaiga. Aš negaliu nuspręsti dėl Europos prokuroro. Jeigu bus nus, nutarta įkurti tokią pareigybę, mes turime galvoti, kaip e, ta funkcija gali papildyti dabartinį e, paveikslą, pavyzdžiui, kaip atrodys Europolo galios ir kaip ta pareigybė papildys Europolo veiklą e, dabar dėl CEPOL ir apie tai, kad parlamentas atsisakė patvirtinti biudžeto vykdymą šios agentūros. E, Ši agentūra yra labai maža, mažiau kaip 30 žmonių dirba, bet kaip ir mano agentūra, e, ji turi laikytis finansinio ir darbuotojų reglamento. Kadangi darbuotojų labai mažai, labai sunku deramai atlikti uždavinius. Mes e, Cepolui stengiamės padėti kaip tik tai galime, įgyvendiname bendras mokymo e, programą, sutarėme dėl jūsų direktoriu, direktoriumi šios agentūros ponu Bamfi. E, kitais metais vyks naujoje e, Europolo būstinėje seminaras bendras. Mes turime pasinaudoti galimybėmis, kurias suteikia natūrali sinergija tarp mūsų dviejų agentūrų. Ir gal paskutinis pastebėjimas bus svarbiausia susijęs su pono Cavaros mintimis apie žmogaus teisės. Aš nemanau, kad tokios agentūros kaip Europolas turi rinktis tarp žmogaus teisų ir saugumo, laisvių ir saugumo. Tai yra vienas kitą sutvirtinantis, stiprinantis principai demokratinėje visuomenėje. Mes kaip ir žmogaus teisų agentūra bandome apsaugoti vieną iš svarbiausių žmogus teisų, tai yra saugumą ir gyvybę mūsų piliečių. Taigi mūsų darbas yra nepaprastai svarbus, norint apginti mūsų piliečių pagrindinės teisės ir mes dirbame labai atsakingai. Man regis, kad kitos policijos tarnybos Europoje ir visą pasaulyje turi sekti mūsų gerų pavyzdžių. Ačiū. Žodis ponui Dijas Demera. Ačiū pirmininkė. Na, aišku, vertinu vertėjų darbą ir iš karto, iš karto norėčiau jiems padėkoti. Dabar norėčiau atsakyti į užduotus klausimus. Aišku, vertinau Kozak darbą. Ir kaip pasakė kolega iš Italijos, iš tiesų reikėtų įsigilinti į patį demokratijos procesą ir tobulinti jį per tarybos reglamentą. Dabar atsakysiu į pono Konstantinos klausimą. Na, aišku, žmogaus teisės nepriklauso kažkam konkrečiai. Visa tai yra numatyta žmogaus teisų hartijai. O kai dėl pasitikėjimo, tai aišku, jis yra būtinas, kad būtų keičiamasi duomenimis ir informacija. Europolo viena pagrindinių užduočių yra surinkti, apdoroti ir mainytis informaciją, tačiau tam at, tai funkcijai atlikti reikalingas profesionalumas bei efektyvumas. Pasitikėjimas e, šioje srityje taip pat yra labai svarbus. Parlamentinė priežiūra turėtų būti užtikrinta, e, netaikant iš, iš anksto jokių iš ankstinių sąlygų, nes iš tiesų mes vertiname tą darbą, kurį atlieka Europolas dar pamiršau keletą dalykų. Tai yra paminėti Europos prokuroro e, funkciją. Turiu pasakyti, kad kol kas neaiškia ateitis dėl Europos prokuroro pozicijos. Dabar žodis ponui Baunis. Dėkuoju pirmininkė, gal atleistė man, jeigu pasakysiu labai glaustai, apsiribos tik tai klausimu apie parlamentinę priežiūrą. E, jeigu Mes e, seksime visomis mintimis, kurios išdėstus e, šioje diskusijoje. Tai e, parlamentinė priežiūra bus dar labiau nutolęs dalykas. Tačiau aš vis tik manau, kad abipusis pasitikėjimas auks, didės, kad visi, kam reikia Europolė, gaus a, e, tam tikrą E, leidimą dirbti su konfidencialia informacija, kad visas valstybės narės būtų tuo patenkintos. Bet ko mums reikia? Mums reikia bendros strategijos ir užtikrinti, kad pinigai atneštų kuo didesnį naudą. Kalbame apie atskaitomybę, bet ne kontrolę. Ir turime čia daryti skirtumą, ypač jeigu kalbame apie atskaitomybę. Pirmininkas, Labai dėkoju visiems kolegos, gerbimiai parlamentų nariai. Tos e, trys su pusė valandos buvo labai uh, darbingos. Rytoj dirbsime nuo 9 valandos. Lauksime jūsų rytoj. O baigdamas noriu dar sėkiai uh, e, padėkoti vertėjams ir priminti, kad jūsų laukia kokteiliai vienu aukštu žemiau. Dabar kaip tik ir prasideda kokteilis nacionalinių ir Europos parlamento nare.